Good morning. Uh... Labas rytas, pirmasis darbo tvarkės punktas šiandieną. Diskusija dėl pono Arlaki pranešimo apie naują strategiją Afganistane. Turiu pasakyti, kad 28 e, dieną Strasbūrė renksime dar vieną posėdį. Ne, atsiprašau, e, Briuselyje vis tik tai 28 dieną dar bus vienas posėdis, ponas Kasulidis, kuris yra pagrindinis šešėlinis pranešėjas iš EPP frakcijos, norėtų, kad diskusija šiuo klausimu vyktų šiandien, bet kiti galės pratesti tą diskusiją kitą kartą. Yra apie 400 pakeitimų pateikti, taigi ponui ir lakiui tenka sunkus darbas ir jis bandys suspausti tuos pakeitimus į kompromisinius pakeitimus. Ir 28 turėsime galimybę apie tuos pakeitimus padiskutuoti. Tad aš norėčiau, kad ponas Arlakė pradėtų mūsų diskusiją. Šiandieną prašom jums žodis. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju kolegoms susirinkusiems šiandieną ir taip pat kolegoms, kurie yra pateikę pakeitimų. Pradžioj pats pakeitimų skaičius mane suneramino, bet juos pastudijavęs galiu pasakyti, kad esu gana patenkintas jais, nes jų didžioji dauguma yra pagrindinių pranešimo minčių tobulinimo linkme. Tad e, e, pagrindinės mintys e, yra tokias pat kaip ir projekte ir atitinka tas diskusijas, kurias jau čia komitete buvome surengę. O vertindamas galiu pasakyti, kad man 70 procentų tų pakeitimų yra pilnai priimtini. Aš dėl jų išreikščiau teigiamą nuomonę, Turiu tam tikrų nestorimų dėl likusių 30 procentų ir aš paaiškinsiu, kodėl e, turiu tam tikrų išlygų dėl jų. Ir dėl 3,8 procentų galiu pasakyti, aš negaliu jų priimti, bent jau taip, kaip jie suformuluoti, bet mes galime ir toliau tęsti diskusiją, ieškodami kompromiso, kad galima būtų tuos uh, 4 procentus taip pat įtraukti į pagrindinį pranešimo tekstą. Taigi džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad e, matau, kad metų darbas buvo vertas tų pastangų. Turiu pasakyti, kad aš e, taip pat galiu priimti ir vystimosi komiteto išreikšto nuomonę, kurie atitinka mano pranešimo pagrindinę mintį Galiu nesutikti gal su tuos nuomonės tik devintuoju punktu, bet reikalas tas, kad tada, kad jinai buvo formuluojama, ką tik buvo įvykę prezidento rinkimai Afganistane, tad reikėtų, reikėtų atsižvelgti į naujausius įvykius po dabartinių, paskutinių rinkimų. E, šio darbo intencija buvo skurti tam tikrą e, strategiją, nepaprastą kokį nors darbų veiksmų planą. Iš komisijos susilaukiau šiokios tokios kritikos, e, kad mums nereikia strategijos Afganistanui, kadangi yra veiksmų planas. Bet dauguma frakcijų diskusijose vis tik e, suformulavo nuomonę, kad mums reikia tikros strategijos ir būtent tokius įgaliojimus aš gavau prieš rašydamas pranešimą. Tad e, Iš tikrųjų, tai nebus kažkokia kalėdų eglutės tipo kažkoks kalėdų eglutės tipo dokumentas, o verčiau tikra strategija, kur yra daugiau prioritetų negu kad paprastame veiksmų plane. Aš susitelkiau ties keturiom svarbiausiam temom savo pranešime. Afganistane, žinoma, yra daugybė problemų, žiūrint iš kurio taško jūs žiūrėsite. Vieniems atrodys, kad tos problemos didesnės ar mažesnės. Mes manėme, kad Afganistanas yra svarbus visų pirma dėl tarptautinio terorizmo problemos. Uh, tiesą sakant, su ginkluotosiomis pajėgomis nuvykome tenai būtent kovoti su Alkaido žmonių buvimu tenai. Tai, kad Afganistanas yra opimo tiekimo šaltinis, 90 procentų opimo ir heroino į Europą atvyksta iš Afganistano, tas pats pasakytina ir a, e, apie Rusiją kaip adresatą opimo ir aš pranešime įrašiau Rusiją, kai kalbu apie opimo eliminavimą. Tačiau e, didžiausias prioritetas daugumai paprastų žmonių yra ne terorizmas ir ne opimo auginimas, o skurdas. Afganistanas yra tarp trijų skurdžiausių šalių pasaulyje, draugė su Sieralionė ir dar viena Afrikos valstybė. Taigi viskas priklauso nuo to, iš kokio požiūrio taško žiūrėsite į tas problemas. E, o mes, kadangi esame Europos parlamentas, turime susitelkti ties mūsų prioritetais. Ir aš stengiuosi padaryti viskas, kas įmanoma, kad galima būtų atsižvelgti į pačio Afganistano prioritetus. Visų pirma, skurdas, tai svarbiausia problema, o e, ilgalaikėje perspektyvoje skurdo eliminavimas gali suvaidinti svarbu vaidmenį iš vis, įsprendžiant Afganistano problemą. Tačiau nepaisant to, aš vis tik tai laikiausi e, būtent europinių prioritėtų savo pranešime ir susitelkiau ties keturiais dalykais. Visų pirma, tarptautinės pagalbos kokybė ir poveikis. Tai pagalba, kurią teikia ES, Japonija ir JAV, pagrindiniai tarptautiniai donorai, yra, jų ir daugiau, bet daugiausia paramos ateina būtent iš tų trijų donorų. Antras dalykas E, negali būti strategijos, jeigu ES neužims savo pozicijos dėl taikos proceso. E, tas procesas dabar kol kas yra embrioninėje stadijoje, bet po Londono ir Kabulo konferencijų pavyko e, žengti labai svarbų žingsnį, sprendžiant Afganistano problemą, sutariant, kad karinio sprendimo negali būti, kad turi prasidėti dėrybos su dalimi Talibano. Ir po tų dviejų konferencijų matome tam tikrą svarbų posūkio tašką. Trečias punktas - Afrikos policijos rengimas. Tai svarbus dalykas, kuris nulems, kada mūsų pajėgos galės būti atitrauktos iš šalies. Aš manau, kad nebus labai gerai ir labai atsakinga, jeigu mes iš karto išeitume iš Afganistano, nes esame ten e, jau beveik dešimt metų, skirtingai žiūrint į skirtingas šalis, skirtingas tas laikas. Ir dabar negalime pasakyti, išeiname ir mums niekas neberūpi. Na ir svarbiausia čia, kad turime palikti tokią valstybę, kuri gali užtikrinti savo tvarų saugumą. Ir nacionalinės policijos kvalifikacija turėtų būti tokia, kad ji turėtų minimalius standartus įgalinančius į ją užtikrinti tą saugumą. Tad tokie yra pagrindiniai e, punktai e, mano pranešime, kurių paskutinis yra opimo auginimo eliminavimas. Ieškant alternatyvių būdų šalies e, gyventojams užsidirbti Čia turiu pasakyti, kad apgailestauju, jog kol kas nėra bandyta suformuluoti nuoseklios strategijos ar plano, kad galima būtų eliminuoti opimo auginimą per na, protingą, racionalų laiką. Keletą metų aš bandžiau į ieškoti išeities ir siūlau savo pranešime, kad mums siekiant eliminuoti opimo auginimą reikia strategijos. Tas strategijos kol kas nėra parengta ir aš tikiuosi, kad kolegos tokiam pasiūlymui pritars. E, aš e, mačiau pakeitimuose, kad apskritai ta kryptimi susilaukiu paramos. E, keletą pastabų dėl pagrindinių pranešimo elementų. Tai yra kritiš, kritinis pranešimas, parašytas paprastu, e, įprastiniu stiliumi, e, savo kalba, artesnis prie e, paprastų žmonių ir prie tos kalbos, kuri naudojama nacionaliniuose parlamentuose. Aš grožiuosi kaip Amerikos parlamentas, Amerikos kongresas sugeba savo dokumentus formuluoti tiesiai, paprastai ir e, kalba, kuri labai artima paprastų žmonių kalbai. Tad e, jeigu e, kai kurie kolegos, kuriems tokia kalba nėra galbūt primtina, šiek tiek nustebo pamatę tokį stilių, kur aš bandau vadinti daiktus tikraisiais vardais. Ir kai kurie pakeitimai kaip tik ir bando truputį sušvelninti tuos išsireiškimus, panaudoti e, kitą žodyną. E, pranešimas yra krit e, kritinis, nes jis kalba apie naują strategiją ir tai reiškia išėjimo strategija, kitaip sakant, kalbama, kaip mes galime išsipainioti iš karinio e, įsivėlimo toje e, šalyje, ieškoti civilinių problemų sprendimo būdų ir aš tikiuosi kolegas tą įvertins. Dabar perėsiu prie pakeitimų. Daug iš jų tobulina pranešimo turinį. Štai, pavyzdžiui, pakeitimas dėl Afganistano teismų. Tai, kad greta nacionalinės policijos rengimo būtina taip pat renkti ir Afganistano teisėjus, antraip e, e visą policijos rengimo procesą dominuos ne įstatymo viršenybė. Ir šitas pakeitimas man primtinas. Antra vertus, aš negalėčiau priimti pakeitimų, kurie šiek tiek pernelik smarkiai akcentuoja šią temą. Tad aš neparemčiau uh, minties, kad kaip Bosnijoje, Kosovoje ir kitur būtų Afganistane tarptautiniai prokurorai ar teisėjai pradėti naudoti. Afganistanas nėra e, tokia šalis kaip Anos, baudžiamasis kodeksas yra visiškai kitoks. Kosovo ar Bosnijos e, baudžiamiai kodeksai labai panašus į europietiškus baudžiamosius kodeksus, tuo tarpu Afganistano kodeksas e, yra labai sudėtingas dokumentas, jame daug šariato elementų ir aš nelabai įsivaizduoju, kad tarptautiniai teisėjai ar prokurorai galėtų pradėti taikyti <laughs> kažkokias šariato teisės formas. Nemanyčiau, kad tai tinkamas kelias turėtume remtis jų pačių teisėjų rengimų, kurie turėtų paremti savo policiją, savo teismų, teisingumo e, sistemas, kitaip sakant, reikia jiems tam tikros autonomijos, pripažįstant, kad jų teismų sistema skiriasi nuo mūsų, kad yra tam tikri skirtumai. Kai kuriems pakeitimams sakau ne, ne todėl, kad esu prieš juos, bet todėl, kad jie dubliuoja ar persidengia arba vieni su kitais, ar su teksto kai kuriomis dalimis. Ir kitą savaitę Strasbūrė aš pateiksiu savo e, kompromisus, dalyvaujant tų pakeitimų autoriams ir šešėliniams pranešėjams ir pabandysiu kiekvieną temą paieškoti kompromisų. Dirbame bendradarbiavimo dvasia ir dauguma pakeitimų gali būti apjungti tuo pat metu, nepadarant tekstą pernelyg išpūsto. Antra vertus, man atrodo, kai kurie pakeitimai šiek tiek švelnina tą tekstą pernelyg daug generalizuoja, abstrahuoja. Bet aš, ir aš tikiuosi jūs įvertinsite, vis tik noriu kalbėti vienprasmiškai. Atsižvelgiant į e, temos svarbą, turime įsivaizduoti, kad tekstas turės patekti ir pas paprastus žmonės ir į žiniasklaidą ir ten reikia kalbėti tiesiai. Taigi, kaip minėjau, yra dar ir kažkiek pakeitimų, kurių visiškai negaliu priimti, nes jie kertasi, 15 tokių pakeitimų, nes jie kertasi su uh, teksto pagrindinėmis mintimis, bet ir ten bandysiu ieškoti kompromisų. Uh, Tai yra elementai, kurie akcentuoja mūsų intervencijos Afganistane pozityviuosius elementus ir e, tapo tokį rožinį e, situacijos paveikslą. Pavyzdžiui, sako, kad dauguma Afganistano miestų ar provincijų iš vis nesusiduria su smurtu. Tokių teiginių negaliu priimti. Arba e, pakeitimai, kur E, giriami, e, e, giriama tai, kaip buvo organizuoti paskutiniai rinkimai ir tai kertasi su daugeliu pakeitimų, kuriuose kaip tik kritikuojama. Tai ir antra vertus yra ir pakeitimų dėl žmogaus teisų pažeidimų, kur dauguma žmonių ir mano kolegų ir aš pats galvoju, kad mažai pažangos. Uh, padaryta, tuo tarpu jie sako, kad daug ir man rodas, kad dar daug ten yra ką nuveikti. Arba kitame pakeitime pateikiamas visai net, netinkamas palyginimas tarp 76 procentų e, civilių, kurie nukentėjo nuo Talibano ir 25 procentų, kurie nukentėjo nuo NATO pajėgų. Logiškai čia nėra jokios sąsajos, nes pripažinimas, kad 25 procentai NATO, e, e, nuo NATO nukentėjusių žmonių e, yra lyginama su tais, kuriuos nužudė talibanas. Čia negalime tarptautinių pajėgų, kurios laikosi Ženevos konvencijos, negalime tų pajėgų veiksmų E, kelti į tą patį lygį, kaip kad sukilėlių veiksmai. Taigi, vienų ir kitų aukų sulyginimas netinka. Ir aš paprašysiu, kad tas pakeitimas būtų atsimtas. Na ir pagaliau, kitą savaitę rengiame Strasbūrė posėdį. Iki šios savaitės pabaigos gausite mano kompromisinius pasiūlymus ir, kaip sakė pirmininkas, turėsime antrą galimybę padiskuoti šiame e, komitete dėl pakeitimų, tas posėdis įvyks 28 dieną. Taigi mes turime pakankamai laiko ir dėkui uždėmesį. So, Mr... Dėkuoju dabar panas Kasulėdis. Thank you, Mr. President. First of all. Dėkuoju, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti už EPP frakcijos kolegas, kurie yra išvykę į Madeirą vykstantį posėdį, dėl to negali dalyvauti šiame susitikime. Žinoma, man ir pačiam būtų visai nieko būti tame posėdėje Madeiroje. Bet pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Arlaki už jo nuveiktą darbą. Turbūt visi sutiksime, kad ponas Arvaki turi galbūt daugiau patirties Afganistano klausimų negu kad mes likę. Ir jis savo pranešime bandė pažvelgti į Afganistaną iš kitos pusės ir stengiasi atkreipti dėmesį į tuos dalykus, į kuriuos anksčiau dėrėjo atkreipti dėmesį. Ir šiandien jis kalbėjo, kad reikia atkreipti dėmesį į e, narkotikų gamybos problemą. Jis taip pat kalbėjo apie skurdą. Skurdas turbūt yra pagrindinė priežastis skatinanti tartutinius teroristus gyvuoti Afganistane. Kita priežastis yra aguonų auginimas šalyje. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Arlakį už jo norą ir pasirengimą ieškoti bendro pagrindo pakeitimams, kompromisiniams pakeitimams, kad šiam pranešimui būtų pritarta. EPP frakcijai svarbiausias dalykas būtų toks dabartinė strategija kovojant prieš sukilėlius, kuri buvo parengta praeisiais metais, kai Amerikos pajėgoms vadovavo generolas Makristau. Šioje strategijoje yra pripažįstamos praeities klaidos ir apie tas klaidas yra kalbama ir šiame pranešime. Dėl to buvo pateikta keletas su tuo susijusių pakeitimų. Strategija kovai prieš sukilėlius siekia renkti Afganistano kariuomenę ir policiją, kad iki 2013 metų Afganistano pajėgos galėtų perimti Um, atsakomybę už savo šalį ir kad JAV pareigos galėtų nuo 11 metų Liepos mėnesio pradėti išvesti savo pareigas. Taigi ši strategija siekia kovoti su sukilėliais, taip pat jis siekia sutvarkyti tam tikras zonas ir sukurti tokią sistemą, kuri teiktų pagalbą vietos žmonėms, vietos pareigūnams, kurie patys galėtų kurti savo infrastruktūrą, kuri galiausiai atneštų naudos vietos gyventojams. Kad e, kovos su sukilėliai strategija būtų sėkminga, reikia sukurti tokią šalį, kurioje nebūtų vietos tarptautiniams teroristams ir tokią šalį, kuri negryžtų prie fundamentalistų ir kraštutinių pažiūrų kovotojų. Negalima greitai išvesti pareigų iš Afganistano. Svarbiausia tai padaryti taip, kad ilgainiui nereikėtų toms pajėgoms grįžti į šalį. Taigi Europos Sąjungai reikia veiksmų plano, kuris pripažintų ankstesniosios strategijos klaidas. Ir tame plane yra pripažįstamos ne tik praeitie padarytos klaidos. Plane yra pripažįstama ir tai, kad, kad strategija pasiteisintų, reikia tam tikro laiko. Dabar sunku matyti, kada situacija Afganistane pagerės. Negalima vien tik karinėmis priemonėmis pasiekti sėkmės. Taigi tos klaidos, kurios buvo padarytos praeitie, yra pripažįstamos naujojoje strategijoje. Taigi anksčiau visas dėmesys buvo telkiamas karui prieš teroristus. Ir tokia taktika buvo klaidinga. Žinoma, kova su terorizmu nėra lengvas uždavinys. Negalima apeiti Afganistano institucijų. Taip pat negalima ignoruoti nekaltų civilių žudžių. Taip pat reikia kalbėti apie tai, kaip aprūpinamos pajėgos atsargomis. Negalima pamiršti skurdo problemos, neraštingumo problemos Afganistane. Kita vertus, pranešime taip pat reikėtų pripažinti ir pasiekimus. Nors, žinoma, galtinis bendras rezultatas vis tik tai yra nuvilintis. Taigi pranešime yra kalbama apie praeitie padarytas klaidas, apie trūkumus. Jame taip pat yra kalbama apie sąjungininkų pajėgų naują strategiją. Ta kritika yra teisinga ir primtina. Aš buvau susitikęs su ponu Arlaki ir žinau, kad jis ketina atsižvelgti į kompromisinį pakeitimą, kuriame ir yra kalbama apie tą svarbę sąsają. ir noriu paminėti dar vieną dalyką. Galbūt komisija yra teisi. Mes nekalbame apie naują strategiją. Strategija egzistuoja. Egzistuoja strategija kovai su sukilėliais ir reikia šiek tiek laiko, kad ji būtų vykdoma. Mes negalime kalbėti apie atskirą ES strategiją, atskirą nuo sąjungininkų strategijos, nes ES nėra viena Afganistane. Galbūt vietoj žodžio strategija mums reikėtų vartoti žodį politika arba požiūris. Kitas dalykas - politinis procesas. Galiausiai mums reikia politinio sprendimo. Tačiau, kaip jau minėjau, kad strategija pasiteisintų, reikia jai duoti laiko. Negalima leisti talibanui sustiprėti. Žinoma, reikia užtikrinti paliaubas. Mes nemanome, kad reikėtų atsisakyti nepilotuojamų orlaivių naudojimo, bent jau dabar. Taip pat reikės žvelgti į Omaro pasisakymus, kad galiausiai pergalė priklausys jiems. Aš manau, kad politinėse dėrybose turi dalyvauti visos suinteresuotos šalis. Mes negalime ignoruoti Šiaurės Atlanto alijanso sąjungininkių. Ir negalime leisti, kad dėrybos tarp Talibano ir Afganistano prezidento taptų tik dėrybomis tarp paštūnų. Kitas dalykas yra vietos ir regioninės organizacijos ir sukilėliai dirbantis vietos lygmenyje. Dažniausiai sukilėliais jie tampa dėl skurdo ir kitų susijusių priežasčių. Ir Šią prasme, ponas Arlakį tikrai novatoriškai pažvelgia į šią problemą. Amerikos kongresas pareiškia, kad labai daug lėšų yra prarandama ir jos galiausiai patenka karo vadovams dėl to, kad sutarčių vykdymas yra atiduodamas rangovams ir subrangovams. Ir tai yra labai teisingas pastebėjimas pranešime. Bet turiu pasakyti, kad mums reikia pakeitimų susijusių su korupcija um, esančia centrinėje administracijoje pono Karzajos administracijoje. Ir turime aiškiai teikti, kad kad pagalba Afganistanui turi teikti donorai ir tarptautinės organizacijos ir tokios lėšos turi būti nukreiptos į vietos ir regionės organizacijas dar nepavyko sukurti vieningai valdomą Afganistaną nuo 1830 metų. Afganistaną valdo įvairios gentys, įvairūs klanai ir kol kas sėkmė nepasiekta. Dėl narkotikų norėčiau padėkoti ponui Arlaki, kad jis nemažai dėmesio skyrė šiam klausimui. Metai iš metų tarybos komisijos atstovai atvyksta į mūsų komitetą ir aš klausiu Kaip taip gali būti, kad mūsų pajėgos yra Afganistane, tačiau iš Afganistano didžiausia dalis opijimo patenka į Europą. Ir tokiu būdu yra finansuojami sukilėliai. Taigi, kova su terorizmu užėmė svarbesnį vaidmenį negu kova su narkotikais. Ir aš džiaugiuosi, kad ponas Arlaki pakankamai dėmesio tam skyrė. Dabar norėčiau pasakyti asmeninę nuomonę. Aš esu prieš herbicidų taikymą naikinant aguonų plotus. Yra nemažai aguonų augintojų, kurie nenori užsimti alternatyvių kultūrų auginimu. Taigi aš klausiu, ar mums nereikėtų arba apskritai nieko sakyti tuo klausimu, arba uždrausti herbicidų naudojimą. Ir galiausiai dėl policijos pareigūnų rengimo. Dėl Afganistano kariuomenės rengimų padaryta nemaža pažanga. Dabar kariuomenės pajėgos sėkmingai dalyvauja bendrose operacijose su sąjungininkėmis ir kariuomenė bus pasirengusi prisimti visą atsakomybę šalyje iki 14 metų. Žinoma, ponas Arlakį galėjo pats pasirinkti, ar kalbėti apie šį klausimą ar ne, ir aš gerbiu tokį jo pasirinkimą. Yra pateikti pakeitimai, susijęs su Afganistano kariuomenė ir jie tikrai nepakeis tos pusiausvėros tarp Afganistano kariuomenės ir policijos rengimo. Aš galiu pasakyti, kad žinoma, kariuomenė negali būti atsakinga už policijos pareigūnų rengimą. NATO sąjungininkės negali būti atsakingos už policijos pareigūnų ruošimą. Privačių įmonių darbas yra nepakankamas, o sutarčių perdavimas privačioms įmonėms turėtų būti panaikinta, žinoma, ne iš karto, bet kaip galima greičiau. Tikimasi dar vieno tūkstančio policijos rengimo profesionalų ir galbūt tada bus galima atsisakyti privačių įmonių paslaugų. Priimant policijos pareigūnus į darbą, reikėtų atsižvelgti į jų raštingumo lygį. Bet mes kalbame apie šimtą tūkstančių asmenų. Mums taip pat reikės ir kitų pareigūnų, kurie turėtų būti raštingi. Ar pajėgsime rasti tiek daug asmenų Afganistane? Galbūt raštingumas galėtų būti kaip pirmenybinis kriterijus. Aš e, manau, kad apžvelgiau viską, ką norėjau. Ir pritariu jo išsakytoms pastaboms susijusioms su tais pakeitimais, kuriems jis negali arba sunkiai gali pritarti. Kai kuriems pakeitimams Na, aš pritariu, dėl kitų galbūt mums reikės dar padiskutuoti, bet be jokios abejonės ponas Arlakė išsakė teisingų minčių ir aš tikiuosi, kad kitą savaitę mes dar padirbėsime ir rasime bendrą poziciją, kad šiam pranešimui būtų galima pritarti. To... Dėkoju dabar žodis ponai Noizer. Primenu, kad 10.30 turime baigti šią diskusiją, nes atvyks Pakistano užsienio reikalų ministras. Taigi, ponas Noizer. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau, kaip šešėlinis pranešėjas iš socialdemokratų frakcijos, pradėti nuo padėkos ponui Alaki. Ir iš tikrųjų tai nuoširdi padėka. Mes e, pripažįstame, kad ponas Arlakė daug padirbėjo ties šiuo pranešimu. Mūsų frakcijoje mes e, manome, kad e, įtikinome jį savo argumentų pagrystumu Ir matome, kad tie nedideli skirtumai, kurie dar lieka, gali būti išspręsti. Aš buvau šešėlinių pranešėjų vystimosi komitete ir pakeitimai būtent iš šio komiteto pusės e, bus įtraukti į pranešimą šiek tiek galbūt atnaujinti. Ar mums čia reikia naujos strategijos, ar, ar ko kito Afganistanui mm, nėra galbūt esminis dalykas, bet kalbame apie kažką daugiau negu veiksmų planą. E, apskritai mus tenkina šio pranešimo bendroji kryptis, e, nes e, pranešėjas padėties Afganistane pernelyg negražina, nepiešia viską rožiniam spalvom. Taip pat gerai, kad e, pranešime nežiūrima atgalios, neieškoma kaltų, o atvirkščiai žiūrima į ateitį. Ir todėl aš manau, kad mūsų laukia gera diskusija, kalbant apie ateitį. Kitas dalykas, kuris taip pat svarbus, yra tai, kad e, pranešimas geras taip pat ir tuo, kadangi kad jis remiasi būtent ES interesais. E, taip pat e, žiūrima į NATO parlamentinės asamblėjos vaidmenį. Žinome, ką NATO daro Afganistane, turime tai stebėti, nes e, kaip ten bebūtų, būtent NATO priklauso. Lemiama žodis dėl to, kas vyksta Afganistane. Kaip sakiau, e, pranešimas realistiškai įvertina situaciją, žiūri į e, situacijos poveikiai civiliams ir kariniai reikalo pusiai. Mums reikia strategijos, kuri turėtų pradėti veikti, kai mes pasitrauksime iš ten 2014 e, metais. Skurdo eliminavimo priemonės, kurių jau pradėta uh, E, ta, kurias jau pradėtos e, taikyti, turės būti dar sustiprintos po 2014. Reikėtų akcentuoti nevyriausybinio organizacijų vaidmenį. Jos yra sukaupusios daugelio metų patirtį dirbdamos ten ir iš tikrųjų gali būti patirties šaltiniu Ir tiesą sakant, tų organizacijų darbuotojams e, kyla nemažesnis pavojus ten dirbant negu kad kariškiams. Taip pat turime atidžiai stebėti moterų padėtį Afganistane. Turime pripažinti, kad ta padėtis e, pagerėjo, bet toli gražu ne taip, kaip kad dažnai pas mus apie tai kalbama. Taip pat turime pagalvoti ir apie piliečių visuomenės stiprinimą. E, ko mes norime pasiekti savo strategijoje, stiprindami vietos valdžią. Ir tik tai taip, iš tikrųjų, mes galime skatinti teisės viršenybę Afganistane. O to iš ankstinė sąlyga, žinoma, yra geresnis policijos rengimas, kad e, tom dviem kryptim galima būtų eiti lygiagrečiai. Na ir dar vienas dalykas - susitaikinimo procesas. Čia labai aiškiai e, reikia įtraukti e, talibaną. Požiūriai talibaną skiriasi, yra mažiausiai dešimt skirtingų grupių veikiančių po talibano vėliava. E, kalbama apie talibaną, kuris E, veikia dėl to, kai kurie žmonės tik tai patyrė spaudimą, tapo talibano nariais dėl ekonominių, socialinių priežasčių ir taip toliau. Bet jeigu norime inicijuoti susitaikinimo procesą, tas procesas e, gali įvykti tik tai dalyvaujant talibanui. Norėčiau padėkoti už bendrąją pranešimo kryptį ir tikiuosi, kad geras bendradarbiavimas tarp mūsų tęsis ir kitą savaitę ir uh, spalio pabaigoje, kad galėtume parlamente sutelkti daugumą šiam pranešimui pareng, uh, paremti. Pona Šolts. Dėkuoju. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti e, mano frakcijos šešėlinio pranešėjo vardu, kadangi jisai dabar dalyvauja užsienė vykstančiame renginyje. Mes dėkojame pranešėjui už atliktą darbą, už pranešimo rengimą. Jisai pabandė iš naujo apibrėžti ES politiką Afganistano atžvilgiu ir jis bando atsižvelgti į socioekonominius pokyčius šalyje ir į tarptautinę padėtį saugumo požiūrių. Jis bando taip pat savo pranešimu paveikti tarptautinę bendruomenę, jos poziciją. Diskusija šito klausimu rodo, kaip ES žmonės žiūri į konfliktą Afganistane. Ir taip pat mes matom kaip 27 valstybių narių piliečiai žiūri į karinį sprendimą ir į įvairių ES valstybių kariuomenių dalyvavimą tame. Ir mes matom, kad vis daugiau mūsų piliečių pasisako prieš karinius veiksmus ir dėl to atsiranda vis didesnė takoskira, atotrukis tarp to, kas vyksta toliau, tarp tų karinių veiksmų, kurie ten yra gyvendami ir mūsų piliečių nusiteikimą. Todėl turim kažkaip užpildyti dabar tą atsiverinčią spragą. Pranešimas apima keturias pagrindinės temas. Manau, kad mes galime pritarti šitam pranešimui. Kaip sakė pranešėjas šiandien, turbūt vien tik tai karinis sprendimas nebus čia tinkamiausias. Klausimas yra toks, kaip ES gali sustiprinti pilietinę visuomenę Afganistane. Tam, kad e, Afganistanas galėtų nekariniu būdu spręsti savo vidaus problemas ir tokiamis sąlygomis, kuriomis tas vidaus konfliktas yra tapęs labai gilus. Reikėtų, aišku, visiškai pertvarkyti valstybės sąrangą, teisingumo sistemą Afganistano. Aš kalbėjausi su kolegomis, kurie yra daug dirbę Afganistano klausimų Jie sako, jog reikėtų ekspertus siūsti, teisininkus, kad e, būtų aiškinama Afganistano atstovams, kaip turi būti viskas daroma teisiškai ir, ir kaip galima patobulinti Afganistano e, įvairius teisės aktus. Sutinku taip pat e, su kitais kolegomis, jog padėtis Afganistane nepagerėjo. Pasaruoju metu veikiau priešingai ir e, padėtis yra tikrai labai nestabili dabar. Yra dar kitas aspektas, kuris galbūt ne visiškai aiškiai pabrėžtas e, pranešime, bet mes kalbame apie tai mūsų komitete ir, ir, ir kitose komitetuose. O būtent kokiu mastu energetikos politika daro įtaką šalies padėčiai. Ar energijos gamyba negalėtų užtikrinti demokratinio gyventojų dalyvavimo valstybės valdymo procese, tuo pačiu pagerinant ir afganistaniečių gyvenimą ir tuo būdu būtų įmanoma parodyti afganistaniečiams, jog tai taip pat yra vienas iš būdų atgaivinti šalies ekonomiką. Aš nenoriu dabar plačiau komentuoti šitų dalykų, paprasčiausiai tik pridursiu, jog e, rugsėjo pabaigoje, 27 rugsėjo, Financial Times pateikė, pateikė savo analizę dėl Afganistano situacijos ir ten sakoma, jog demokratinės sistemos kūrimo procesas stagnuoja e, Afganistane. E, sukčiavimai per rinkimus. Turbūt buvo pagrindinis paaiškinimas, kodėl buvo e, vangiai dalyvaujama tose rinkimuose. Aš e, manau, kad ES turėtų imtis veiksmų, kad situacija keistusi. ES turėtų imtis ne tik karinių veiksmų toje srityje, taip pat turime nepamiršti susitaikymo e, proceso, kuris labai svarbus Afganistane. Dėkuoju, ponia Kopa. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Arvakį parengus pranešimo projektą. Norėčiau pasakyti, kad iš esmės aš pritariu jo požiūriui. Mes turėtume viską vadinti tikraisiais vardais ir turėtume apie viską kalbėti taip, kad būtų suprantama piliečiams. Karas Afganistane vyksta beveik dešimt metų ir tai tik rodo, kad karinės sprendimas net neša sėkmės. Galbūt reikėtų pradėti galvoti apie kovą su skurdu šalyje. Mes taip pat turėtume prisimti atsakomybę už susiklošiusią padėtį ir neturėtume palikti Afganistano vietoje. Žinoma, ir pajėgų išvedimas iš Afganistano turėtų būti laipsniškas ir koordinuotas. Taip pat turėtume pasirūpinti pagalbą Afganistanui. Pateikti pakeitimai, ypač dėl 32 ir 33 punktų, sudaro puikia galimybę kalbėti apie politinį sprendimą Afganistane, kurį mes ir bandome rasti reikia tam tikrų priemonių, nepakanka vien tik tai šūkių apie skurdo mažinimą Afganistane. Akivaizdu, kad negalime išstumti iš proceso visų tų jėgų, kurios siekia taikos. Ir manau, kad uh, mes turėtume, ieškodami sprendimo Afganistane, įtraukti į procesą ir pilietinę visuomenę. Daugelis grupuočių dabar yra nustumtos iš šono. Turėtume atkreipti dėmesį į paštūnus, apie kuriuos yra kalbama pranešime. Ir jie labai svarbu vaidmenį vaidina sukilėlių judėjime. Taigi paštūnai taip pat turėtų prisijungti prie politinio sprendimo paieškų. Atskaitingumas yra geriausias būdas kovoti su korupcija, kuri tikrai gaji valstybės administravime. Taip pat turėtume pažvelgti į platų į regioną ir situaciją regione. Galėtume paieškoti galimybių vaisingam bendradarbiavimui regione. Kartu su ponu Nois ar šešėliniu pranešėju iš mano frakcijos siūlyčiau pažvelgti į vandens klausimo svarstymą Afganistane, kuris padėtų tiek Afganistanui, tiek ir kitoms šalims. Taip pat norėčiau priminti tuos potvinius Pakistane ir Pakistano pabėgėlius. Taigi turėtume žvelgti į situaciją plačiau, analizuoti politinės ir strateginės pasiekmes. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad pritariu tiems pakeitimams, kurie išreiškė mūsų nusivylimą neseniai vykusiais rinkimais šalyje. Nepaisant to, kad daugelis žmonių bandė girti tuos rinkimus, mes pripažįstame, kad buvo sukčiavimo atveju ir parlamentas turi tą pasve... pasmerkti labai aiškiai. Dėkuoju dabar ponas Voboda. Äh, Ačiū pirmininkė. Manau, kad pranešimas yra drasus, novatoriškas, demonstruojantis naują požiūrį. Ar vadinsite tai naujų požiūrių, ar nauja strategija, tai nuomonės reikalas, žiūrint iš NATO pusės, tai, tai žinoma, tai nauja strategija. Dešimt metų po to, kai ši operacija prasidėjo, atėjo laikas NATO bent jau permastyti, ką mm, ji galėtų nuveikti ir ką turėtų nuveikti. Jeigu žiūrėsite į Iraką ir į Afganistaną, tai e, matysite, kad manimas, kad galite karinį būdų įsikišti, pakeisti vyriausybę ir kažko pasiekti, nėra pagrystas. Aiškėja dabar, kad nėra kažkokio karinio vaisto tokiuose situacijose. Ar bent jau mažiausiai reikia pamastyti prieš pradedant karinę operaciją. Prezidento Bušo e, garsusis išsireiškimas, kad dabar jau misija atlikta, parodo, kokiu problemu tai gali sukelti. E, dabar, ko gero, didžiausia problema yra diskusija su Talibanu. Aišku, po dešimties ar dvylikos metų e, neturi atsitikti taip, kad mes pasitrauksime ir paliksime tokią pat padėtį, kokią radome atėję. Aš e, pateikiau pakeitimą kuriame labai aiškiai bandau atskirti, e, su kuriuo talibanu mes kalbame. E, nes yra įvairių talibano grupių. Vieni e, svajoja apie savo ankstesnių galių atstatymą, grįžimą prie teroristų prieglopščio valstybės. galvojant apie tai, dėl ko apskritai mes e, vykdėme tą intervenciją, galvojame, galvojame tada apie moterų padėtį, burkų dėvėjimą, mergaičių galimybę lavintis eiti į mokyklą. Ir e, dabar bent jau e, pasiekėme kuklų pasiekimą, kad Afganistanas nebėra pasaulio terorizmo centras. Taigi mes turime kalbėtis su, talibano, su talibanu, bet klausimas, ar, ar su bet kokiu talibanu. Na ir jeigu jau kalbamis, tai tada turime e, kalbėti su tais, kurie galbūt, aišku, suinteresuoti ir valdžia, bet yra pasiruošę užtikrinti tam tikrą demokratijos ir lygybės lygį. Galbūt ne tokį, kokio mes norėtume, bet kad būtų bent kažkoks minimalus e, teisų standartas užtikrintas. Nelabai turiu daugiau ką pridurti prie to, kas jau pasakyta. Turime kai ko pasimokyti, o konkrečiai, kad e, nėra jokių šansų, ko nors pasiekti vien karinę intervenciją, jeigu po to nebus kažkokio civilinio veiksmų plano. Taigi turime būti kaip ES, kaip NATO, būti daug geriau pasirengę, kad nuo pat pradžios galėtume pasinduoti tų, tų pamokų E, išvadomis. Nežinau, ar Afganistane buvo pasinaudota e, Irako patirtimi, ar bus tuo naudojamasi ateityje, bet šis pranešimas yra to mūsų mokymosi proceso esminė dalis. Būtų naiva, aišku, sakyti, kad ne, niekada ateityje karinių intervencijų nebeturi būti. Bet negalima tų intervencijų vykdyti be aiškaus civilinio plano. Na, žinoma, Irako ir Afganistano atvejai visiškai skirtingi. Tad mes turime mokytis taip pat iš tų pamokų, kurias patyrėme toje specifinėje šalyje. Jeigu to nedarysime, taip pat bus katastrofa. Taigi, geras pranešimas ir tikrai geras pagrindas mums pamastyti, kaip ateityje mums veikti panašiais atvejais. Pirmininkas liko mums 15-20 minučių užbaigti. Prašom visus norinčius pasisakyti, atsižvelgti į tai. Ponas Taler. Daug kolegų jau išsakė minčių, su kuriuom aš sutinku ir todėl galiu labai glaustai čia pasisakyti. Aišku, noriu kaip ir kiti pagirti pranešėją, jis atliko na, puikų darbą, bet kaip ir anksčiau kalbėję, mes turime vis tik dėl atskirų medžių neprarasti viso miško vaizdo. Problema čia kaip padėti politiniam procesui Afganistane. Tas procesas turėtų įgalinti pabaigti karinę intervenciją Afganistane. Ir aš pabrėžiu, karinę intervenciją. Ir esminis dalykas, organizuojant gerą politinį procesą, yra štai kas. Afganistane egzistuoja centralizuota demokratija, Karzajus kaip lyderis ir EPP frakcijos atstovas jau minėjo, kad tai nėra tradiciškas e, valdžios būdas Afganistane nuo 1830 metų Afganistane matome decentralizuotą valdymo būdą arba tokias e, maišytas suvereniteto, e, maišyto suvereniteto būdus ar E, teismų sistemoje ar mokesčių surinkimo sistemoje, bet čia nesigilinsiu. Aš remiu mm, tas teksto dalis, rezoliucijų dalis, kur mes ketiname prisidėti prie to politinio proceso, prie Afganistano nacionalinio susitaikymo proceso. Pritariu pranešėjai ir kitiems, kai jie sako, kad mūsų užduotis gana paprasta. Mes Turime išgauti iš Afganistano įsipareigojimą atsikratyti Alkaidas. Antra, turime padaryti galą opimo gamybai. Ir trečia, turime užtikrinti e, minimalias žmogaus teisės pagal jungtinių tautų deklaracijas ir taip toliau. Taip pat norėčiau pasiūlyti, kad e, galutinėje rezoliucijoje susitelktume ties tuo politiniu procesu. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Аз също ще говоря на български. Първо, накратко искам също да поздравя. Dėkoju, pirmininkė, kalbėsiu savo gimtają kalbą. Norėčiau pasveikinti pranešėją poną Arlakį, atlikus labai tiksliai ir tiesioginę padėties analizę. Akivaizdu, kad reikia išanalizuoti padėtį Afganistane, kad būtų galima pasiūlyti naują požiūrį. Iki šiol buvo bendrai žiūrima į Afganistaną dabar, bandoma susitelkti ties detalėmis ir išsiaiškinti padarytas klaidas. Ponas Arlaki yra teisus, teikdamas, kad mums reikia skirti dėmesį teisingumui, saugumui, opijumo gamybos panaikinimui ir žmogaus teisų užtikrinimui. Taip pat manau, svarbu įtraukti į taikos procesą ir Afganistano gyventojus. Aš kilusi iš šalies, kuri nebuvo susidūrusi su tokiamis problemomis. Nepaisant to, mes buvome susidūrę su situacija, kuomet buvo kilusi grėsmė mūsų šaliai žlugti. Taigi suprantu, kaip svarbu yra sukurti tinkamas institucijas, užtikrinti švietimą ir kurti darbo vietas, steigiant mažas ir vidutinio dydžio įmonės. Būtina įtraukti vietos gyventojus, būtina ištraukti juos iš skurdo ir suteikti jiems galimybės dirbti turime atsisakyti tų pašalpų, kurias dabar skiria tarptautinė bendruomenė. Taip pat reikia skirti dėmesio tiems vadovams, kurie yra linkę prisidėti prie taikos proceso, kurie nori dirbti įtraukiant ir talibano atstovus, nes tai yra vienintelis būdas pasiekti taikos. Manau, kad šis pranešimas yra tikrai geras, ieškant naujo požiūrio Afganistane, taigi tikrai sveikinu pranešėją ir dėkoju jam. Komisijos atstovas iš e, Relex e, generalinio direktorato ponas Paul Turner. Dėkoju. E, Per tas kelias minutės e, noriu pasakyti, kad iš komisijos požiūrio taško žiūrint sveikiname e, pranešimą, tikrai jame išdėstyta puikiai situacijos analizė, išdėstytas problemas. E, aš tik tai nenorėčiau, kad būtų įsivelta į semantinę diskusiją, ar kalbama apie strategiją, ar požiūrį. Manome, kad Afganistano jau sukurta pakankamai daug strategijų nacionalinio vystimosi strategijoje kovai su skurdu. E, e, saugumo e, srityje veikia ISAF ir kovos su narkotikai strategija. Na, o pakabulo konferencijos pati Afganistano vyriausybė parengė tam tikrą donorų pagalbas reorganizavimo strategiją. Taigi, kalbant apie donorų bendruomenės architektūrą, dirbant su Afganistanu, e, daugiau reikia dėmesio skirti jau egzistuojančių strategijų gyvendinimui. Antra vertus, turime realiai pažvelgti apie, apie kokį finansavimą kalbame, kai kalbame apie naują ES strategiją. E, Europos komisija kalba apie 200 milijonų eurų per metus tai e, penkis kartus mažiau negu Japonija skiria per metus. Jeigu pažvelgsite į bendrąjį e, bendryjų biudžetą ir dvišalį šalių biudžetą, vis tiek išeina mažiau e, negu kad Japonija ir, ir tikrai mažiau negu JAV. Tad, kai kalbame apie strategijas, turime savo priminti taip pat ir kokį finansavimą ketiname skirti joms paremti. E, kai komisija kreipiasi į valstybės narės e, prašydama patvirtinti savo biudžetą, tai e, ji taip pat turi prisiminti, kad yra ir dvišaliai biudžetai, kurių komisija negali kontroliuoti. Taigi e, turime prisiminti visą tai, kai kalbame e, apie naują strategiją ar naują požiūrį. Dar vienas dalykas, komisija nėra prieš kai kurias mintis čia išdėstytas, bet galvoja, kad reikia daugiau negu kad e, sužymėjimas e, tam tikrame žemėlapyje to, ką jau tarptautinė bendruomenė darbo. E, tiek e, saugumo e, prasme, tiek vystimosi e, prasme. Afganistanas vystimosi prasme yra tarp e, svarbiausių tarptautinės bendruomenės prioritetų. E, čia, ko gero, mes e, turėtume savo vaidmenį šiek tiek mažinti atsižvelgiant į tai, kas jau vyksta vietoje ir kas susiformavo per, per pastarosius keletą metus. Tačiau reikia pripažinti labai vertingą analizę apie e, moterų padėtį, apie žmogaus teisų situacijos blogėjimą. E, e būti lyderių siekiančių tikslų yra labai nelengva. Na ir dar vienas dalykas, kuris parodo, e, su kokiamis problemomis susidurėme, yra tai, kad e, nacionalinės vyriausybės ir tame kontekste sutinkame su e, teiginiais, kad Afganistanas yra decentralizuota valstybė, E, taigi valstybės narės, atskirs vyriausybės daug prisideda prie nacionalinės policijos, regionų valdžios, e, vietos valdžios stiprinimo, bet mums e, yra sunku patiems europinius dėstytojus nusiųsti į atskirus regionus, į atskiras vietovės. E, Bet kai kalbame apie policiją, nacionalinę vyriausybę ar kovas su narkotikais pareigūnus, mums labai sunku e, vis tik e, suvokti, o kur bus e, naujos ES strategijos pridėtinė vertė. Atsižvelgiant į daugelį dalykų ir atsižvelgiant į tai, kad jau egzistuoja didžiulė donorystės architektūra. Uh, nekalbant jau apie AISAS ir nacionalinio vystimosi strategiją, policijos rengimo strategiją, nacionalinį e, teisingumo strategiją. Detalus planai tose srityse jau egzistuoja ir labai sunku numatyti, kaip toliau čia elgtis. Um, Pabaigai, ponas Arlakė. Keletas pastabų dėl pono Kasulydis pasisakymų, dėl komisijos atstovo išsakytos nuomonės ir kitų kolegų. Aš manau, kad e, pradinė padėtis ir požiūris yra nominalus. Mes kalbame apie naująją strategiją ir nėra taip svarbu, kokiu vardu mes tai pavadinsime. Ar tai būtų strategija ar požiūris. galbūt ir Europos vadovų taryboje reikėtų aptarti šitą klausimą. Manau, kad nereikėtų mums tiek daug dėmesio jam skirti. Aš iš esmės sutinku, kad šiame pranešim, šis pranešimas remiasi strategija kovai su sukilėliais. Aš tikrai buvau susitikęs su daugeliu atsakingų asmenų, kalbėjau su jais ir jie sutiko su 90 procentų to, ką jiems sakiau. Makristalo strategija kovai su sukilėliais yra tikrai labai išmintinga. Atsižvelgiama į opozicijos išsakytas mintis, buvo atsižvelgta į visą išsakytą kritiką. Taip pat atsižvelgta į gyventojus buvo klausima, kodėl mes prarandame gyventojų pasitikėjimą. Mes tai analizavome ir išsiaiškinome, kad e, mūsų vykdomos e, operacijos atitolina nuo mūsų gyventojus dėl gyventojų žučių. O Makristals sakė, kad mūsų tikslas yra pasiekti, kad nebūtų civilių mirčių. Taigi buvo nuspręsta laikytis tokios metodikos, tokios filosofijos. Taigi aš tikrai galiu pritarti jūsų pakeitimams šiuo klausimu. Dabar labai trumpai dėl komisijos pasisakymo. Šiame pranešime nekalbama apie papildomą ES paramą, ne vieną eurą. Manau, kad ES ir valstybių narių pagalba Afganistanui yra daugiau negu kad reikia. Mums tikrai nereikia skirti papildomų lėšų, mums reikia racionalizuoti lėšų panaudojimą. 80 procentų tos pagalbos nepasiekia Afganistano žmonių. Manau, rimtai reikėtų pažiūrėti į šį faktą. 12 procentų ES paramos skiriama konsultantams, tiesiog konsultaciniams įmonėms ir tai yra per didelė lėšų suma. 5-6 procentai oficialiai yra skiriama saugumui. Tai yra per daug. Taigi labai greitai pasiekiama 25-30 procentai paramos lėšų, kurie nepasiekia Afganistano žmonių. Galime palyginti, kas buvo padaryta Brazilijoje prezidento Lulos per paskutinius aštuonerius metus. 24 milijonai žmonių Brazilijoje išbrido iš skurdo liūno. O Afganistane praėjus aštuoniems metams skurdas yra kur kas labiau paplitęs negu 2002 metais. Taigi čia nekalbame apie daugiau lėšų. Tiesiog um, raginama efektyviau panaudoti skiriamą pagalbą ir nešvaistyti tarptautinės pagalbos lėšų. Kalbėjo kolegos, sakė, kad reikėtų geresnio atskaitingumo reikėtų ataskaitų apie tai, ką ES daro ir ko pasiekia. Nes duomenų, susistemintų duomenų nėra, jie yra labai išskaidyti, išsklaidyti. Galima pasimokyti iš jungtinių valstijų, galima prisijungti prie interneto ir porais porai valandų galima tiksliai sužinoti, kiek lėšų išleista, kur išleista. Taip pat galima rasti kongreso dokumentų, kritikuojančių lėšų pritaikymą ir taip toliau. Man asmeniškai prireikė iš tiesų mėnesių, kad aš išsiaiškinčiau, ką mes, ES, daro Europos Afganistane, ką valstybės narės daro beveik neįmanoma išsiaiškinti. Neįmanoma sužinoti, kiek ir kaip valstybės narės um, išleidžia pinigų Afganistane. Pavyzdžiui, Italijoje aš uh, negaliu tiksliai išsiaiškinti, kiek Italijos vyriausybė lėšų skiria uh, Afganistanui, nes e, suma per metus Italijoje siekia 700 e, milijonų eurų. Taigi mes turime pakeisti darbo metodus, taip pat ir Europos parlamente, kad Europos piliečiai žinotų, kur yra išleidžiamos lėšos. Ir visą tai turi būti pateikiama aiškiai ir suprantamai. E, pranešime šiek tiek detaliau yra kalbama apie narkotikus ir tai yra suprantama, nes praėjus dešimčiai metų nėra aiškaus plano kovai su narkotikais šalyje. Aš lankiausi atitinkamoje ministerijoje, buvau susitikęs su atsakingais asmenimis ir suvokiau, kad e, nieko nepasiekta dėl to, kad plačiai išaknyjusi yra korupcija. Todėl aš siūlau sukurti agentūrą arba komitetą, nepriklausomą struktūrą, kurioje dirbtų Afganistano žmonės, kuriems, aišku, padėtų ekspertai iš patiekos fondo arba tarptautinių organizacijų. Tokiai institucijai turėtų būti skirti penki metai, kad būtų panaikinta opiumo gamyba ir kad aguonų auginimas būtų pakeistas alternatyvių pasėlių sėjimo. Ačiū. Now, um... Dėkoju. Dabar padarysime penkių minučių pertrauką, palauksime atvykstant ministro. Dėkoju visų dalyvavusių diskusijoje dėl šio svarbaus reikalo. Well, welcome to this uh, joint meeting. Uh... Sveikinu visus susirinkusios į bendrą vystimosi komiteto ir piet, Pietričio Azijos delegacijos bei mm, užsienio reikalų komiteto posėdį. Sveikinu tarp mūsų Mahmudą Šą, Mehmudų Kureši, Pakistano užsienio reikalų ministrą, draugė su juo ir ekonominių reikalų komiteto pirmininkė, e, Pakistano senatorius bei Pakistano ambasadorius čia jungtinėje e, e, Europos Sąjungoje Visada džiaugiamės galimybę pasikeisti nuomonėmis. Mes kalbame apie regioną, kuris yra svarbus e, Europos Sąjungai. Be jokios abejonės, kad santykiai tarp Pakistano ir ES yra labai svarbus santykiai. Norėčiau visų šiandien susirinkusiųjų komiteto atstovų vardu užuojautą Pakistano žmonėms, kurie nukel, nukentėjo nuo potvinių jūsų šalyje. Žinau, kad rytoj jūsų diskusijos tęsis ir e, kad jūs apie tai kalbėsite su ponė Ashton, e, aukščiausiai galiotinė ir komisijos vicepirmininkė. Nebejoju, kad jūs ir savo šiandienos pasisakymą apie tai kalbėsite. Bet priminsiu taip pat, kad mums rūpi ir kiti dalykai, tokie politiniai dalykai kaip santykiai su Indija ir ypač Kašmyro situacija, regioninis stabilumas apskritai, ypač Pakistano vaidmuo siekiant susitaikinimo Afganistane, kova su ekstremizmu ir terorizmu ir neišvengiamai žmogaus teisės. Taigi, po šios trumpas įžangos norėčiau, kad jūs, jūsų ekscelencija, kreiptumėtės į susirinkusius. Po to kolegos iš komitetų ir delegacijos turės galimybę e, pasisakyti, o paskui pradėsime klausimų ir atsakymų. E, sesiją. Ponas ministras yra pareiškęs, kad e, turi laiko ir mes galime dirbti įprastą tvarką. Taigi prašau, žodis jums. Ačiū, ponas pirmininkė, ponė Dyva, e, ponė Lambert, e, pietvičių Azijos delegacijos vadovė, gerbėmiai parlamento nariai, noriu padėkoti Jums už suteiktą galimybę pasidalinti su Jumis mintimis apie tas temas, kurias Jūs čia akcentavote, pabrėžėte. Pirmininkas man e, pasakė, kad paskutinis e, Pakistano atstovas, e, buvęs jūsų komitete, buvo mūsų ankstesnis prezidentas, kuriam buvo užduota daug e, nelengvų klausimų. Mm, o šiandien aš galiu pasakyti, kad aš laiko prasme esu lankstus, galite daug užduoti klausimų. Dabar keletą žodžių apie tai, kaip Pakistanas žiūri į savo santykius su Europos Sąjunga. Mes manome, kad tie santykiai labai svarbus, mes norime Mm, tuos santykius pakilėti į aukštesnį lygį. ES yra svarbus e, Pakistano prekybos partneris. Taip pat turime Europoje mm, didelę pakistaniečių diasporą. Taigi Europoje turime daug interesų. Ir e, turime pasakyti, kad ir europiečiai teigiamai žiūri į ryšius su Pakistanu, vertinate Pakistano indėlį į kovą su ekstremizmu ir terorizmu. Viso to atspindys yra du aukščiausio lygio sustikimai pereitais ir šiais metais ir tai be abejo kelia mūsų santykius į aukštesnį lygį, mes dėl to džiaugiamės. Taip pat e, esame jums dėkingi, jums iš užsienio reikalų ir vystimas komitetų, už jūsų solidarumo pareiškimus Pakistano žmonių atžvilgių, ypač kai kalbame apie tuos beprecedentinius potvinius, su kuriais susidūrėme. Kaip žinome, potvinis e, šalyje buvo katastrofiškas, e, jis paveikė 20 milijonų žmonių likimus, milijonai buvo išvaryti iš savo gyvenamųjų vietų, jiems prireikė daug paramos, pagalbos. ES suteikė humanitarnę pagalbą ir greta šito e, tas sutarimas kuris buvo pasiektas per neformalų ministrų sustikimą ir per e, ekonomikos e, ministrų tarybą e, palengvinti prekybos sąlygos Afganistanui yra nepaprastai svarbios ir pasimti labai svarbų signalą Afganistano žmonėms, kurie yra jūsų partneriai kovoje su ekstremizmu ir terorizmu. E, E, nemažai europiečių yra e, e, fiziškai atstovaujami regione ir yra žinoma suinteresuoti ir regioniniu stabilumu. Keletą akimirkų norėčiau pasakyti apie tą sutarimą, kuris buvo pasiektas mums atėjus į valdžią. E, Pakistane e, kova su terorizmu, ekstremizmu vyksta jau dešimt metų ir šioje kovoje Pakistanas visą laiką buvo JAV, NATO, ES partnerių. E, ten dalyvauja ir Pakistano armija, bet ko trūko buvo tam tikra politinė lyderystė ar autorystė toje kovoje. Ir būtent to mes pasiekėme. Parlamente tuo klausimu vyko karštos diskusijos, taip pat ir už parlamento sienų. Ir mes vis tik pripažinome, kad turime prisimti tos kovos autorystė ir todėl mūsų veiksmai per pastarosius 2,5 metų e, buvo prasmingesni, e, skaidresni ir sėkmingesni. Savame sprantama, kad e, toje kovoje teko sumokėti ir tam tikrą ekonominę krizę. Savame sprantama, kad potvinių numatyti mes negalėjome, bet mūsų alijanso e, ekonominis poveikis e, yra labai aiškus. Kapitalo srautų tekėjimas, tai, kad žmonės nelabai nori atvykti į šalį, e, kad verslininkai nenoriai vyksta į Pakistaną. Visa tai yra kaina, kurią turėjome sumokėti. Taip pat e, atėję į vyriausybę susidūrėme su labai sunkia ekonominė padėtimi, makroekonominiai rodikliai mums atėjus į valdžią nebuvo tokie e, solidus, kaip galėjo e, ekonominė recesija, ekonomikos recesija palėtė ir mus, ir jūs, pakilo naftos kainos ir taip toliau ir panašiai. Taigi, e, tų ekonominių sunkumų padidėjo atėjus į valdžią ekonominiai vyriausybei. Mums teko priimti sunkių, e, skaudžių politinių sprendimų, didinant tarifus, e, eliminuojant subsidijas ir to e, rezultatas tai, kad mes sugebėjome stabilizuoti ekonomikos rodiklių blogėjimą, infliaciją pavyko sumažinti, fiskalinį deficitą pavyko sumažinti, pavyko sumažinti prekybas deficitą. Ir a, žmonių, kurie gyvena žemiaus skurdo ribos skaičių taip pat pavyko situacija, bet žinoma, potvinis neprisidėjo prie tos pažangos. A, kurią buvome pasiekę ir dabar turime padvigubinti savo pastangas, vėl grįžti į buvusią padėtį ir paskui žengti į priekį. Dėl prieigos prie rinkų. Pakistanui ES suteikė tam tikrų išlygų, panaudojant GSP plus mechanizmą, tai padėjo mūsų ūkiui, padėjo didinti eksportą į ES ir dėja dabar eksportas į ES sumažėjo, mm, o kadangi esate e, mūsų didžiausias prekybos partneris, tai e, skaudžiai mums atsiliepia. Tad, jeigu iš tikrųjų norite padėti mums kovoti su ekstremizmu ir terorizmu, vienas iš būdų tai padaryti E, tai e, pasiekti, kad Pakistanas būtų ekonomiškai stabilus. Kai būsime stabilus, galėsime spręsti skurdo problemas, kai ekonomiškai būsime stabilus, galėsime investuoti į tos sektorius, kurie praeitie buvo ignoruojami, tokie kaip sveikatos apsauga ir švietimas. Jeigu norite kovoti su ekstremizmu e, ilgalaikėje perspektyvoje, ieškoti ilgalaikių sprendimų. Tai vienas iš sprendimų yra švietimas. Reikia šviesti žmonės, užtikrinti raštingumą, nes e, tose, tose regionuose, kur neraštingumas ir skurdas dominuoja, yra būtent tie regionai, kur ekstremistai randa uh, e, savo palankę dirvą. Tad e, tokie būtų keliai siekiant stabilizuoti situaciją, atsižvelgiant į, į kovą su ekstremizmu. Tad e, rinkos prieiga būtų svarbus žingsnis, e, padedant mūsų ūkiui. Aš žinau, kad užsienio reikalų ministrai diskutavo dėl to ir sutarė, kad uh, tokie sprendimai būtų naudingi Pakistanui ir kad tai e, toliau prisidėtų prie e, ES strateginių interesų Pakistane. Dabar keletą žodžių apie e, vidaus įvykius šalyje nuo mūsų vyriausybės veiklos pradžios ėmėmės keletos iniciatyvų. Visų pirma, rinkimai buvo gerai pravesti, buvo ir tarptautinių, ir nacionalinių mastų pripažinti kaip e, patikimi rinkimai buvo priimti. Taigi, e, ta vyriausybė, su kuria jūs šiandieną e, kalbaties, yra demokratiškai išrinkta, legitimi vyriausybė, skirtingai negu kad ankstesnės E, turėdami galvoje kylančius iššūkius, mes ėmėmės vykdyti politinio susitaikinimo politiką. Būtent todėl e, daugelis e, tų, kurie praeitįje buvo priešais, dabar dirba kaip partneriai. Nes iššūkiai yra didžiuliai, mums reikia veikti kartu, apjungti savo gebėjimus. Ir koalicijos vyriausybė kaip tik to ir siekia. Mums pradėjus dirbti šalyje vyko tam tikras teisėjų judėjimas, e, buvo agituojama, kad būtų e, gražinti į darbą uh, teisėjai, kuriuos e, buvo pašalinę, mm, e, pašalinęs ankstesnis režimas, mums pavyko atkurti e, teismų nepriklausomybę šalyje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mūsų vyriausybė yra pirmoji politinė vyriausybė, kuri demonstruoja daug kantrybės ir leidžia žiniasklaidai, elektroniniai ir kitokiai žiniasklaidai būti nepriklausomai. Kaip deko, demokratai mes pripantame, kad tai iš ankstinė demokratijos sąlyga, jei tikite demokratinė kultūra, vertybėmis, tai gyvybinga, nepriklausoma žiniasklaida yra iš ankstinė to sąlyga. Ir tai taip pat leido mums patraukti savo pusėn daugelį visuomenės mar, e, marginalinių grupių. E, tai prisėda taip pat prie atskaitomybės, e, skaidrumo sistemoje. Tai labai svarbus žingsnis. Paskui e, Konstitucijoje buvo padaryta keletas svarbių pakeitimų. Ir aš čia turiu galvoje 17 pakeitimą, kuris e, griovė parlamentinės e, demokratijos pusiausvyrą, nes sistema buvo nei parlamentinė, nei prezidentinė. Norint konstitucijoje padaryti pakeitimų reikia dviejų trešdalių daugumos. Mes kaip politinė partija jos neturėjome, taigi parlamente vyko gyva diskusija ir galbūt nustepsite išgirdę, bet konstitucinis pakeitimas, kurį pateikė vyriausybė, buvo patvirtintas vien, vien balsiai. Ne, ne tai, kad dviejų trešdalių dauguma, bet vien balsiai. Ir todėl Konstitucijoje dabar visi iškraipimai, kurie ankstyv, ank, ankstesnių režimų buvo įrašyti į Konstituciją, buvo ištaisyti. Dar vienas svarbus politinis posūkis Pakistane buvo susijęs su tuo, kad atsirado teisiniai mechanizmai, kurie leidžia tinkamiau pasiskirstyti ištekliais tarp centro ir regionų tarp e, centro, sostinės ir provincijų. Dabar e, turime atitinkamą komisiją, kuri leidžia pasiekti pasiskirstimo galiomis e, dėrybų keliu. Dėl to buvo tinkamai e, sėkmingai susitarta konsensuso pagrindu. Na ir dabar mes turime jau finansų pasiskirstimo mechanizmą, kuris labai aiškiai sako, šitos įplaukos į biudžetą atitenka centrui, o kitos provincijoms. Tai e, dar vienas e, politinis įvykis, kuris įvyko šalyje. Greta to reikia pasakyti, kad mes e, sukūrėme naują demokratinio Pakistano forumą, kuris posėdžiaus rytoj ministrų lygmenių. Kodėl mes sukūrėme jį tokį formą? Pagrindinė priežastis buvo skatinti e, draugystę su demokratinėmis valstybėmis, kultūromis, vertybėmis ir tai daryti pasinaudojant forumu, e, kuris leistų geriau suprasti mūsų problemas ir geriau suvokti viens kito susirūpinimą ir paskui sėdint draugiau už vieną stalo kaip partneriams tas problemas bandyti spręsti. E, tai labai įdomus diskusijų formas ir įdomu, kad formuojasi keletą politikos ryčių, e, sakysime, energetinio deficito e, srityje parengtas pranešimas šiuo klausimu, kuri, kuriam forumas pritarė. Sukurdami tokį forumą mes sukūrime tam tikrą diplomatinę erdvę šaliai, kuri yra labai svarbi. Dabar e, perinant prie tų klausimų, kuriuos jūs, ponė pirmininkė, Paminėjote, pradėsiu nuo santykių su Indija. Pakistanas ir Indija turi neišspręstų problemų nuo 1947 metų, nuo pat mūsų e, egzistavimo pradžios. Žinote, kad keletą kartų ir kariavome su Indija. Tačiau ši demokratiškai išrinkta vyriausybė mano, kad mes turime išmokti gyventi kaip geri kaimynai. Abi šalis iš to laimės. Taip, yra problemų, jų ignoruoti, nematyti negalime, negalime jų padėti į stalčių, bet galime ieškoti sutarimo, kaip tas problemas spręsti. Ir vienintelis būdas yra dialogas, taikus, darybų keliu pasiektas sutarimas. Būtent e, du valstybių vadovai ir e, du e, užsienio reikalų ministrai dabar yra gavę nurodymus ieškoti sutarimo, kaip pašalinti nepasikeimo E, atmosferą. E, Indijos užsienio reikalų ministras viešėjo Pakistane Liepos mėnesį, įvyko svarbus e, paskeitimai nuomonėmis. Aš pats esu pakviestas nuvykti į Indiją, į Delį. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks sustarti dėl paketo dokumentų, kurie bus naudingi abiems šalims. Aš asmeniškai manau, kad vis labiau iš abiejų, iš abiejų pusių ryškėja suvokimas, kad normalizuojant, stabilizuojant padėtį būtina akcentuoti taiką. Kašmyras yra ir buvo, yra buvusi problema ir pastaruoju metu tarptautiniai tarptautinėje žiniasklaidoje buvo pranešimų apie žmogaus teisų pažeidinėjimus tenai. Tačiau a, teigiamas dalykas šiuo atveju yra tai, kad ne vien Pakistanas deklaruoja, bet taip pat ir tarptautinė visuomenė, taip pat ir Indijos inteligencija, parlamento nariai, akademinės bendruomenės atstovai pirmą kartą pripažįsta, kad e, tas sukilimas ar neramumai yra savo prigimtimi e, vietos e, savo kilme yra vietiniai kad ne Pakistanas dėl jų yra kaltas. E, ateina suvokimas, kokia yra tikrovė ir suvokimas, kad mes galime vieni kitiems padėti, e, sprendžiant tas e, vietos problemas. Taigi, e, yra tam tikros susirūpinimo ir mes norime, kad e, Kašmyro vadovai taip pat būtų įtraukti į dėrybas, į diskusijas, kad tas problemas būtų sprendžiamas taikiai ir politiškai. E, ta problema savo prigimtimi yra politinė ir man rodos, kad ir E, Indijos premjeras pripažino tai, kad tai politinė problema, jai reikia politinio sprendimo ir jeigu bus judama ta kryptimi, tai Pakistanas mielai e, lauks e, padėties Kašmyrė pagerėjimo. Dėl Afganistano. Mūsų vyriausybei pradėjus dirbti, santykiai su Afganistanu buvo gana įtempti per pastaruosius 2,5 metų, ko gero visur šiandien pripažįstama, kad santykiai su Afganistanu ne, smarkiai pagerėjo. E, nebekaltiname vieni kitų, neberodome vieni į kitus pirštais, e, visais lygmenim, e, politiniam, kariniam, e, žvalgybos rytyse, santykiai pagerėjo, keičiamėmis e, delegacijomis, ką tik pasirašėme labai svarbų susitarimą dėl tranzito, pasirašėme du susitarimus dėl dvišalio bendradarbiavimo su Afganistanu, kur kalbama daugiau negu kad tik tai apie terorizmą, e, klojame pamatus e, ateities santykiams su Afganistanu ir e, taip pat prisidedame, e, prisidedame prie visų tarptautinių pastangų siekti taikos e, ir susitaikymo Afganistane, pastarojoje Londono konferencijoje, kur dalyvavo visų valstybių narių, ES valstybių narių, užsienio reikalų ministrai, taip pat ir Pakistanas, ir kur buvo pritarta bendrai strategijai konsultuojantis taip pat ir su mumis. Mes taip pat e, imamės tam tikrų projektų, kurie pagerins e, Pakistano susisiekimo e, galimybės, modernizuojame kelių tinklą, Na, o kalbant apie susitaikinimo procesą, be jokios abejonės, tai turi būti Afganistano projektas, e, bet mes galime prie jo prisidėti. E, bet Pakistane dabar labai aiškiai suvokiama, kad Pakistane nebus taikos ir stabilumo, jeigu jo nebus Afganistane. Taigi tie du dalykai tarpusavėje susiję ir tai pakeitė mąstymą, e, svartino abi šalis, dirbame drauge ir daug geriau vieni kitus suprantame. Jūs kalbėjote apie kovą su teroristais, ekstremistais. Čia vėlgi Mums pavyko Pakistane pakeisti žmonių nuomonę teroristų atžvilgių. Šiandien, aišku, yra kelios ekstremistinės religinės partijos, tačiau visi laikosi bendros pozicijos prieš ekstremizmą ir terorizmą. Taip pat yra padaryta nemažai pažangos kovojant su terorizmu. Žmogaus teisės. Mūsų vyriausybė yra atskaitinga, ji atsiskaito piliečiams, mes vykdome rinkimus ir turime nepriklausomą žiniasklaidą, dirbančią laisvai, turime nepriklausomus teismus. Ir turime partiją, kuriai labai gerai vadovavo moteris Benezir Buto. Tai rodo, kad e, mes turime lyderių, kurie dirba demokratiškai, atskaitingai, kurie gerbia žmogaus teisės ir kurie nori spręsti žmogaus teisų klausimus. Mes esame pritarę visom 27 konvencijoms dėl žmogaus teisų, kurios labai svarbios yra Europos Sąjungai. Taigi, matome, kad pažanga tikrai yra akivaizdi. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad žinoma yra iššūkių, susidurėme su sunkumais, ne visos problemos išspręstos, dar daug ką reikia nuveikti. Tačiau mes pradėjome judėti pirmin visose srityse, kurios yra svarbios ir įdomios tiek ES, tiek ir Pakistanui. Taigi galiu pasakyti, kad šiandienai esame pakloję pamatus ilgalaikiai partnerystiai su ES, kuri mūsų nuomonė Pakistanui yra labai svarbi. Ačiū. Um, would, uh... Dėkoju. Norėčiau dabar kreiptis į ponę Lambert, suteikti jai žodį, o po to žodį suteiksiu ponui Dėvą ir kitiems išreiškusiems norą pasakyti komiteto nariams. Pone Lambert, prašau. For... Ačiū užsienio reikalų ministrė už pristatymą apie tai, kas vyksta parlamente, kas vyksta Pakistane po demokratinių parlamento rinkimų ir demokratinės vyriausybės suformavimo. Kaip pirmininkas ir sakė, mes tikrai norime išreikšti savo solidarumą ir užuojautą dėl potvinių ir dėl to kilusių didžiulių sunkumų Pakistano žmonėms. Turėčiau keletą klausimų. Vienas būtų susijęs su tarptautinė pagalba atstatant Pakistaną po potvinio. Buvo iškeltas skaidrumo ir lėšų atskaitingumo klausimas. Galbūt jūs galėtumėte pakomentuoti, kaip yra užtikrinamas tas skaidrumas. Ir kitas dalykas. Pakistane nemažai kas buvo susirūpinę dėl demokratiškai išrinktų institucijų, kurios buvo tarsi nematomos, kurių pastangos buvo nematomos šaliai ištikus potviniams. Taigi norėčiau sužinoti, ką jūs e, galvojate, kaip tai pakeitė piliečių požiūrį į šalies parlamentą ir vyriausybę. Ir galiausiai bendras klausimas susijęs su vystimusi. Kokia pažanga yra padaryta, kalbant apie vietos valdžią? Žinoma, mums labai domina, kas vyksta nacionaliniu lygiu, tačiau labai įdomu ir tai, kaip dirba vietos valdžios institucijos, nes ten labiausiai yra matoma matomi teikiamos pagalbos rezultatai. Ačiū. Dėkuoju dabar ponas Dieva. Ačiū ponė pirmininkė. Jūsų ekscelencija, užsienio reikalų ministra Kurešiai, priimkite vystimosi komiteto užuojautą dėl jūsų šalį ištikusios tragedijos. 21 milijonas žmonių neteko savo namų 11 milijonų žmonių susidūrė su rimtais sunkumais, šimtai tūkstančių žmonių žuvo. ES skiria 400 milijonų eurų. Taip pat papildomai 150 milijonų eurų buvo skirta humanitarnės pagalbos. Šiandien mes kalbame apie vykstamąją pagalbą. Karl de Gucht praėjusią savaitę 900 milijonų eurų pažadėjo kaip priekybos priemonė palengvinant Pakistano eksportą į ES, netaikant muitų linui ir tekstiliai. Ir tai yra dar vienas žingsnis siekiant padėti jūsų šaliai. kai tsunamis e, ištiko Šri Lanką. Aš ten buvau ir tai tikrai mane labai paveikė, taigi aš tik galiu įsivaizduoti, kokią traumą jūs išgyvenate po šių potvinių. Aš stebiu vieną reiškinį, dėl kurio apgailestauju. stauju Jie yra susijęs su Šrilanka ir Indonezija. 4 milijardai dolerių buvo surinkti Europoje paprastų žmonių. 5 milijardai buvo surinkti Indonezijai, ne iš institucijų skirti, bet surinkti paprastų gyventojų. Ir tie pinigai turėjo būti skirti žmonėms padėti. na galbūt ir negalėčiau daryti tokių palyginimų. Šrilankoje 600 tūkstančių e, neteko gyventojų savo gyvenamos vietos. Jūsų atveju milijardai žmonių nukentėjo, 21 milijardo, milijonas e, prarado namus. Kokiagi buvo pasaulio reakcija į tragediją Pakistane? Ar Pakistanas susilaukia tokios pačios užuojautos ir pagalbos? Jums dabar reikia milijardų, milijardų dolerių ir eurų, kurie pasiektų jūsų šalį ir padėtų atstatyti padėtį. Todėl jums reikia labai rimtai pagalvoti, Kaip įtraukti europiečius, kad jie padėtų jūsų šaliai? Vyksta labai daug susitikimų, labai daug pastangų yra dedama renkant lėšas ir pagalbą Pakistanui. Ir labai dažnai lėšas skiria paprasti žmonės. Todėl reikėtų bandyti apeliuoti į paprastų žmonių gerumą, ne ES institucijas. Reikėtų pagalvoti, kaip palengti europiečius. Taigi galbūt reikėtų pradėti kampaniją, kuri patrauktų į savo pusę europiečius. Ir tokiu būdu E, būtų galima padėti šaliai sugrįžti į ankstesnę situaciją. Kitas dalykas. Aš esu gimęs Šrilankoje. Šrilanka išgyveno tikrai didžiulį pragarą per pastarosius e, metus dėl teroristinio judėjimo. Jūs šiandien esate Europos parlamente. O šiandien čia vokiečiai, italai, britai sėdime drauge, drauge priminėjame sprendimus. Šiame parlamente e, inicijuojama apie 80 procentų teisės aktų, kurie Sasekso, Sario, Hampshire ir Berkšyro piliečiams e, daro tiesioginį poveikį. Taigi mes esame tokiamam laikotarpyje, kaip Indija, Pakistanas ar Šrilanka, nepriklausomybės kūrimo laikotarpiu. Mes išmokame dirbti draugė taikoje, tuo tarpu Indijos subkontinente vis dar kalbam apie tai, kas e, vyko 47-8 metais. Šrilankoje apie tai vis dar kalbam kalbam apie tai, kas įvyko taip seniai, tuo tarpu reikia žengti į priekį, pasaulis nužygiavo į priekį. Tuo tarpu ana, tame regione į priekį neiname. Europiečiai yra parodę kelią, kaip galima gyventi drauge taikoje. Ačiū. Thank you very much. Uh, I think you know that uh, we should give you a chance to respond and then there Dėkoju, suteiksime žodį, e, aišku, sureaguoti mūsų prelegentui, bet yra kolegų, kurie norėtų dar paklausti. Dėkoju, pirmininkė. Pradant nuo jūsų, ponė, jūs iškėlėte skaidrumo problemą kai kalbama apie Pakistanui teikiamas paramos panaudojimą. Taip, mes puikiai suvokiame šią problemą ir imamės žingsnių ją sprendžiant. Turiu pasakyti, kad po diskusijų ir plačių konsultacijų su provincijų vyriausybėmis dabar sukūrėme priežiūros tarybą, kurioje dirba 15 narių ir jie yra aukščiausio teismo buvę teisėjai, buvę valstybės tarnautojai ir pilietinės visuomenės atstovai. Visiškai nepriklausoma taryba, kuri stebės, kaip panaudojami pinigai skirti tam kilniam tikslui, kad visi ir e, donorai, ir tie, kurie naudojasi tą paramą, būtų užtikrinti, kad tie pinigai yra tinkamai leidžiami. Galiu užtikrinti jūs, kad sukūrėme mechanizmus, tam tikrus kontrolės mechanizmus, e, kurie užtikrina, kad pinigai būtų tinkamai leidžiami. Čia baimintis nėra ko. Kalbant apie demokratinių institucijų, uh, egzistavimą, bet kad, jų, e, e, kad jos nėra labai aiškiai viešai regimas. Tai iš tikrųjų, e, apie tai žiniasklaida yra rašiusi, tačiau tikroji padėtis ir tie, kurie lankėsi šalyje, tokio įspūdžio nesusidaro, nes jie matė provincinės vyriausybės, nacionalinės nevyriausybinės organizacijas, e, parlamento narius e, vykstančius į vietas, susitikinėjančius su e, žmonėmis. Aš kaip parlamento narys, jeigu aš e, iškilus e, tokiai katastrofai nestovėčiau greta mane išrinkusiųjų, tai kas aš toks būčiau. Ir tie pranešimai ar vaizdas, kad demokratinės institucijos nėra ryškiai matomas, e, nėra teisingais. Iš tikrųjų, kai atsitinka tokia nelaimė, reikia uh, turėti reikalą su e, to, tomis institucijomis, kurios turi pajėgumus, e, ką nors konkrečiai atlikti, kurios gali padėti žmonėms, išgelbėti juos ir, ir taip toliau. Kas tai bebūtų. Bet tai e, jos, tos institucijos, agentūros veikia demokratiškai išrinktos vyriausybės paliepimu. Na, o e, kai kalbame apie paramą, e, atstatymo pradžią, kas pirmiausia dirba, tai yra provincijų departamentai, ar tai būtų e, švietimo skyriai, ar provincijų biudžetų atstovai, ar žmonės, kurie vyksta į vietas įvertinti potvinio nuostolius ir taip toliau. Tad galiu jūs užtikrinti, kad e, e, civilinė vyriausybė tiek pat prisėda prie gelbėjimo, paramos, rekonstrukcijos proceso, kaip ir kitos šalies institucijos. Na ir trečias dalykas, kurį jūs minėjote, tai vietos vyriausybėje. E, mes suprantame, kokias svarbios yra vietos valdžios institucijos. Aš pats pradėjau kaip e, vietos tarybos e, narys, paskui pirmininkas savo rajono savivaldybės pirmininkas ir puikiai suprantu, kaip svarbu, kad šita valdžia stiprėtų ir dabar tas procesas vyksta Pakistane. Aš norėčiau akcentuoti, kad ankstesnė vyriausybė žengė svarbių žingsnių tą linkmę ir mes turime pripažinti tuos teigiamus e, pereitos valdžios žingsnius, kai kalbama apie e, valdžios decentralizavimą. Bet e, tas procesas buvo apribotas tik tai a, vietos valdžios lygmenių. Tuo tarpu mes galvojame, kad turėtume eiti, e, žengti dar toliau. Ir dabar a, pagal konstitucijos pataisą mes decentralizavome valdžią iš centro į provincijas, o iš provincijų į vietos valdžios lygmenį. A, tai pasakytina ir apie administracinius reikalus, ir apie finansinius reikalus. Ir dabar mes provincijų lygmenių stengiamės primti teisės aktus. Šią linkme daug provincijų jau tai pas, padarė. E, iki potvinio jau buvo kalbama apie rinkimus, bet potvinis neleido to padaryti, bet mes priprantame to svarbą ir puikiai suvokiame, kad būtent iš apačios į viršų turi e, eiti valdžios procesas. Mūsų subkontinente mes matome daug pavyzdžių, kai tas valdžia buvo organizuojama iš apačios į viršų, dar nuo radžių valdymo pavyzdžių. Dabar atsakydamas jums turiu e, paaiškinti, kad e, skirtingai negu kad po žemės drebėjimo, po potvinių neturėjome tiek aukų 130 e, tūkstančių. Praradome gal 1700 žmonių. Tačiau, kai kalbame apie ekonominės e, nuostolius, tai ko gero jie yra didesni negu kad po žemės drebėjimo. Ir mes e, dėkingi Europos Sąjungai, e, kad jis svarsto apie tam tikrų nuolaidų Pakistanui prekybos rytyje. Suteikimą žinome, kad tie svarstymai tebesitęsia, taip pat ir bus problemų sutariant su PPO Ženevoje. Žinome taip pat, kad pagal Lisaboną sutartį Europos parlamento nariai turi daugiau galių ir mes ragintume jūs paremti tai, kas yra daroma. Bet tas paketas e, savo vertę e, nėra 900 tūkstančių eurų, milijonų eurų e, vertės kiek mes įsivaizduojame, tai labiau bus kalbama apie 100 milijonų, o ne 900 milijonų. Jūs taip pat paminėjote, kad ir globali reakcija į potvinį buvo ne, šiek tiek e, e, menkesnė. Ir aš iš pradžių tikrai buvau susirūpinęs, kodėl tarptautinė e, visuomenė nereaguoja taip, kaip kad e, mums norėtųsi. Bet e, mes e, turėjome tam tikros patirties, kad reakcija į žemės drebėjimą, į tsunamį skiriasi nuo reagavimo į potvinio padarinius, nes e, pirminė žala, pirmieji nuostoliai nėra tokie dideli ir tų praradimų masto iš pat pradžių įsivaizduoti nėra lengva įsivaizduoti. Žmonės galvoja taip, įvyko potvinis ir praeitie yra buvę potvinių ir taip toliau. Bet kai laikui einant vaizdai pasiekė mm, Europos žiniasklaidą, televiziją ir taip toliau, jis iš karto pasimatė, kad tai beprecedentinis e, potvinis ir iš karto pamatėme, kad tarptautinė parama, pagalba, e, pareiškimai E, stiprėjo, taip pat ir ES nuo tam tikro žemesnio lygio jie pakilo į aukštesnį ir taip pat ir rytoj mes kalbėsime apie tai, kaip e, kitoje atstatymo stadijoje galėtume pasinaudoti tuo, kas jau yra nuveikta. Dar vienas dalykas, kurį reikėtų suvokti, yra štai kas. Šiais metais e, mus pasaulį sukrėtė e, keturios didelės katastrofos. Haiti e, buvo didžiulė gamtos katastrofa, kuri pritraukė pasaulio visuomenės nuomonę paskui Pakistano potviniai, taigi nuo tam tikro nuovargio e, e, nepaisant to, kad JAV, Europos Sąjungoje ekonominė padėtis nėra labai palanki ir būtent dėl to ta reakcija nėra tokia didelė. Bet paramos lygis, kurio sulaukime, yra tikrai ženklus ir mes esame dėkingi už paramą, kuri mums buvo suteikta. Na ir galiausiai dėl e, tokio e, visuomenės e, indėlio sutinku, kad turime daugiau informuoti, turime renkti platesnės kampanijas ir taip toliau, bet e, turiu jūs patikinti, kad ir šitoje srityje esame pasiekę nemažai pa, gerų dalykų. Sakysime, pažiūrėkime į Vokietijos telekomo paramą, į Vokietijos paprastų piliečių pastangas. Vokietijos kanclerė 20 minučių sėdėjo televizijos studijoje renkant aukas. Paprasti Vokietijos žmonės sugebėjo surinkti 218 milijonų JAV dolerių kalbant apie Junktinę karalystę, aš suprantu, kad jūs rinktas Junktinėje karalystėje daugiau 65 milijonų svarų sterlingų buvo sukaupta per įvairias e, kampanijas, e, labdaros organizacijos surinktai ir taip toliau. Ir, ir tas procesas tęsiasi. Uh, Lapkričio 16 e, dieną Londone vėl rengiamas naujas renginys ir ten kviečiami taip pat dalyvauti ir diasporos atstovai. Saudė Arabija, Kuveitas, e, kur gyvena daug pakistaniečių, taip pat daug prisidėjo. Žinoma, jeigu bus daugiau, mes sveikinsime tai. Uh, Bet mes ir taip esame dėkingi už tai, kas jau padaryta ir e, norime, jeigu bus reikalas, e, siekti dar daugiau. Na, taip pat norėčiau paminėti e, du svarbius dalykus, kuriuos, kuriuos Pakistanas organizavo su tarptautinė parama 18 rūpjūčio. Aš nuvykau jungtinės tautas e, ir kreipiausi generalinės asamblėjos sesijos dalyvius apie Pakistano potvinius, padėkojau už e, pareikštą solidarumą Pakistanai. Aš manau, kad reakcija buvo e, pozityvi. Na ir dabar rugsėjo 17 dieną, kai jungtinės tautos paskelbė savo kreipimąsi siekiant surinkti 2 milijardus dolerių Pakistanui. Ir reikia pasakyti, kad 92 procentai visų iš ankstinių įsipareigojimų skirti tam tikrą paramą yra realizuota praktikoje. Tai aiškiai rodo, kad demonstruoja žmonių susidomėjimą ir antra vertus tas procesas tęsiasi. Taip, sutinku su jumis, kad mums reikia mokytis iš Europos patirties. Europa sukūrė tam tikrą modelį, kuriuo galėtų sekti daugelis regionu, ASEANO regionas taip pat tai daro, taip pat mm, bandas kurti tam tikrą bendryje. Na ir Pietričio Azijoje taip pat mums reikia iš to mokytis. Būtent todėl yra labai svarbu, kad e, pietryčiuose, e, Azijos e, pietryčiuose europiečiai paremtų demokratiškai išrinktas e, vyriausybės, nes būtent demokratai stengiasi spręsti problemas e, kalbėdamiesi, o ne kariaudami. Sutinku, kad e, jūsų minėti formai yra svarbus. Ir reikia pasakyti, kad pastarame posėdyje Būtane mes būtent kalbėjome apie tai, kaip prasmingesnių padaryti tą forumą, kaip skatinti regioninį bendradarbiavimą. Taigi, reikia daug nuveikti, bet užtikrintų jūs, e, kad mes pasistengsime dirbti dar aktyviau. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Arlaki, kuris rengia pranešimą apie Afganistaną. E, apie kurį mes kalbėjome iki jums ateinant. Afganistane mes kalbėjome apie keletą problemų, įskaitant ir kovą su narkotikais. Yra nemažai šalių, kurios kaltina Pakistaną kišimusi į Afganistano reikalus. Ir tai yra paradoksas, kuris mane stebina ne pirmą kartą. Tai, kad Pakistanas uh, kišasi į Afganistano reikalus. Abi šalis dalyjasi sieną, kuris siekia 2000 km, taip pat dalyjasi bendra kultūra, tradicijomis. Taigi mano klausimas yra susijęs su tuo kišimusi į Afganistaną ir kokios galimos regioninės galimybės sprendžiant problemas Afganistane. O kitas mano klausimas yra susijęs su narkotikų gamyba Afganistane. Pakistanas yra viena iš didžiausių aukų kartu su Iranu visame regione dėl to, kad Afganistane yra gaminamas opiumas. Tarptautinės bendruomenės pastangos panaikinti opiumo gamybą, kaip žinia, žlugo per pastarosius metus. Taigi, kokia yra jūsų nuomonė? Dėkuoju dabar, ponė Busku. Thank you, Chair. Um... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ministrui už įžanginį pasisakymą, kuris buvo labai įdomus. Uh, E, turėsiu du klausimus, bet pirmiausia, noriu pasakyti, kad visi parlamente stebėjo e, situaciją po potvinių Pakistane ir mes tikrai buvome labai sunerime dėl šio klausimo. Taip pat prieš keletą savaičių vyko diskusijos dėl redmisijos susitarimo. Taigi, ar žmonės bus siunčiami atgal į Pakistaną po potvinių? tuo metu, kai šalyje yra tiek daug problemų su žmonėmis netekusiais namų. Kitas dalykas - žmogaus teisų susitarimai, e, ypač Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso. Kaip žinia, Pakistanas nėra pasirašęs šios konvencijos jūs įžanginėje kalboje sakėte, kad šiandien esame pritarę visoms žmogaus teisų konvencijoms. Ar tai reiškia, kad jūs esate pasirašę Ženevos konvenciją dėl pabėgėlių statuso, galbūt planuojate ją pasirašyti? Tai toks yra mano pirmas klausimas, o antras klausimas būtų toks. Jūs palėtėte labai daug svarbių klausimų, bet man pristigo vieno klausimo aptarimo, tai yra moterų padėtis Pakistane. Jūs sakėte, kad kovojate su skurdu, tačiau švietimo galimybių suteikimas moteriams yra labai svarbus aspektas, kai bus suteikta galimybė mokytis moteriams, gerės ir šeimų padėtis, taip pat smurto prieš moteris problema yra aktuali Pakistane. Taigi būčiau dėkinga, jeigu jūs aptartumėte dabartinę padėtį, taip pat pristatytumėte vyriausybės planus gerinant moterų padėtį jūsų šalyje. Ačiū. Dėkuoju dabar, ponė Gomeš. Minister, you were... Ačiū, ministrė. Jūs labai diplomatiškas, aš pati diplomatė pagal profesiją, bet dabar esu politikė ir aš pamaniau, kad kalbėsiu tiesiai. Aš manau, kad ne tik Europoje dėl Pakistano turime didelę dilemą. Nes taip mes matome, kaip svarbu yra bendrauti su Pakistanu, jam padėti. Bet mes taip pat matome, Pakistanui kilo didžiuliai sunkumai padedant savo pačiam. Ir tai netiek turi bendras demokratinė valdysena. Mes matome, e, Be, mums neaišku, ar mes matome nominalią demokratiją ar tikrą demokratiją. Ir baiminamasi dėl to, kad E, tie, kas išrinkti, iš tikrųjų nieko nekontroliuoja, o kontroliuoja karinės ir žvalgybos struktūros. E, tai mes čia ir matome tam tikrą problemą e, dėl santykių su Indija. Aš pritariu tam, kad Kašmyras būtų laikomas tarptautinė problema, kad tarptautinė visuomenė įsitrauktų į Kašmyro problemas sprendimą. Bet e, Pakistanui daugeliu at, Pakistanas daugeliu atveju neprisideda prie to, kad tarptautinė bendruomenė įsijungtų čia. E, kai kalbama apie vaidmenį tų, kurie remia terorizmą santykiuose su Indija. Aš pritariu Jums, kai Jūs kalbate apie demokratinį dialogą su Indija, bet tai negali ilgai tęstis e, tuo pat metu, kai terori, vykdomi teroristiniai išpoliai prieš Indiją, taip kaip Mumbai ir taip toliau. Tas pas, pasakytina ir kai kalbama apie, apie Afganistaną. Žinoma, yra tokie dalykai kaip ilga bendra siena, bendras kultūrinis bendrumas ir taip toliau. Bet, bet mes be jokios abejonės matome ir tam tikrą Indijos įsikišimą, a, Pakistano įsikišimą. Tas įsikišimas gali būti teigiamas ir neigiamas. A, ir bent jau 97-98 metais mes tą įsiki, įsikišimą matėme, kai Pakistano atstovas į jungtinių tautų posėdį kviesdavosi Talibano atstovą, kaip, kuris atstovautų uh, Afganistanui. E, ir e, mums nerima kelia tai, kad vis dar tikrąją kontrolę šalyje turi ISI. Žvalgybos agentūra. O tuo tarpu kalbame ne vien tik tai apie Indijos ir Pakistano santykius, bet apie pasaulio uh, saugumą. Dvi brandolinės valstybės, kurios nėra pasirašiusios brandolinio ginklo neplatinimo sutarties. Tai aš ir noriu paklausti, o kokia Pakistano pozicija dėl tos sutarties? E, dabar naujame kontekste, kai ponas Obama kalba apie pasaulį be brandolinių ginklų. Norėčiau taip pat pritarti tam, ką sakė kolegė apie moterų švietimo problemas. E, būtina jas šviesti, e, tai svarbu kovojant su e, skurdu, daug smurto moteris patiria. Norėčiau paklausti, kaip jūs, kokia čia jūsų pozicija. Daug problemų yra susiję su vaikų darbu ir su pagrindinėmis darbo teisėmis. Tai bus keliama, kai bus svarstoma prekybos su Pakistanu reikalai. Tai susiję ir su žmogaus teisėmis, ir taip pat su sąžiningos konkurencijos problema. Negalėjau dalyvauti diskusijoje apie Afganistaną šiandien anksčiau. E, mes ten, e, tarp kitų dalykų, kalbame apie kovą su mirties bausme, o aš girdžiu, kad Pakistane šiuo metu yra 7500 žmonių laukiančių mirties bausmės, nors ir Pakistanas e, tos bausmės įvykdymą yra atidėjęs. Mes žinome, kad e, advokatams net iškyla sunkumų išsiaiškinti, kam tokia bausmė grėsia ir kaip juos apginti dar labiau a, e, yra tarptų žmonių ir europiečių. Aš žinau, kad Pakistanas turi labai geros kokybės gyvybingą teismų sistemą, tad ir iškyla klausimas, kaip demokratinė Pakistano valdžia gali pakeisti situaciją, sprendžiant šią problemą. Dėkuoju. Taigi, panas ministrė, dabar žodis jums. Ačiū pirminkė. Pradėsime nuo Jūs kalbėjote apie Afganistaną, apie tai, kad jūs girdėjote, jog Pakistanas kišasi į Pakistaną ir aš e, darau prielaidą, kad jūs čia kalbate apie negatyvų kišimąsi. E, noriu jums pasakyti, kad tai galbūt galėjo būti praeities vaizdas, suvokimas, bet dabar tikrovėje jis iš esmės pasikeitė. Šiandieną e, klauskite ne manęs, e, klauskite Afganistano užsienio reikalų ministro, prezidento, Afganistano parlamento narių. Ir aš esu įsitikinęs, kad jų požiūris šiandieną bus kitoks. Jų požiūris šiandien yra toks, kad Afganistano ir Pakistano santykiai dabar yra kitokie, jie remiasi pasitikėjimu, tarpusavio pasitikėjimu ir kad jis stiprėja. Per pastarosius du metus čia įvykiai klostosi labai pozityviai. Taip iš tikrųjų, siena labai ilga, 2600 km e, geografiškai, labai sudėtinga siena, labai sunku ją valdyti, bet e, niekada anksčiau mes nebuvome pasiuntę ten tiek kariuomenės sienai a, e, saugoti kaip dabar. 150 e, tūkstančių kariškių, daugiau kaip tūkstantis, apie tūkstantį a, sienos apsaugos punktų yra įkurta tarp ISEF, Pakistano ir Afganistano nacionalinės armijos e, gerai bendradarbiaujama. Įkūrėme tris e, sienos e, kontrolės centrus, kad būtų galima geriau saugoti sieną. E, šiandien e, su Afganistanu kalbame apie naujų technologijų panaudojimą, biometrinių e, technologijų panaudojimą geriau apsaugant sieną. Afganistane įvyko rinkimai ir pirmą kartą ponas Karzajus, daugelis jo kolegų ir taip pat ponas Abdula, kuris pralaimėjo tuos uh, rinkimus ir viešai pripažime, kad čia Pakistanas nesikišo mes visiems dalyvavusiems rinkimuose aiškiai pasakėme. Būtent Afganistano žmonės turi nuspręsti, kas juos valdys. Viskas, ko mes norime, tai draugiška vyriausybė Kabule, nes mums reikia santykių su Kabulu, Mums reikia gerinti santykius su Kabulu. Taigi, jeigu anksčiau Pakistanas stengiasi riboti savo santykius su Afganistanu viena etninė grupė paštūnais, e, šiandien kalbame su e, tadžikais, hazarais, kurie anksčiau priklausė Šiaurės alijansui. Ir tai pripažįsta patys afganai, e, žmonės, kurie anksčiau tuos klausimus keldavo, skūsdavosi, šiandien pripažįsta, kad nuo to, kai pradėjo dirbti demokratinė vyriausybė, reikalai pasikeitė. Dėl narkotikų. Galiu jūs užtikrinti, kad šiandien Pakistane aguonos neauginamos. Tai yra sėkmės istorija, mes eliminavome aguonų auginimą. Bet žinoma, e, narkotikai gaminami Afganistane yra rimta problema, kėliau tą problemą Paryžiaus susitikime, bet man pasakė, kad tai e, nėra NATO įgaliojimų uh, dalis. Ir tada aš sureagavau, pasakiau, tada išplėskite tą mandatą įgaliojimus, nes pinigai iš narkotikų yra naudojami mm, karinių grupuočių sukilėlių. Tai vienas iš jų pajamų šaltinių ir turime spręsti šią problemą veiksmingai, tam reikia e, daugiau žiūrėti iš regioninio požiūrio taško. Jūs kalbėjote apie regioninius sprendimus. Taip, Pakistanas šiandien pripažįsta ir pasisako už regioninį sprendimą. Šiandien dalyvaujame daugelįje procesų, trišaliuose procesuose, e, su Iranu, pavyzdžiui, kuris turi sieną su Afganistanu ir Pakistanu. Kaip galime ignoruoti Iraną, kai kalbame apie stabilumą ir taiką? Afganistane. Tai užtat vyksta e, trišalis procesas tarp Pakistano, Irano, Afganistano. Kitoje pusime turime Tadžikistaną, labai svarbu Afganistano kaimyną. Šiandien yra trišalis Afganistano, Pakistano, Tadžikistano procesas. Yra trišalis procesas su tarp jungtinių valstybių Afganistano, Pakistano. Šiandien stengdamiesi skatinti e, regionį požiūrį, e, kalbame apie keturšalį bendradarbiavimą tarp Afganistano, Pakistano, Rusijos ir JAV. Tai šia prasme Pakistanas yra ir e, globalus partneris. Taigi mes naudojamės regioniniu metodu, sprendžiant Afganistano problemą, sutinkame su jumis, kai jūs sakote, kad e, eina kalba apie ilgalaikį Afganistano problemą sprendimą. Dabar perinant prie to, ką jūs pasakėte, kalbėdama apie Afganistaną, jūs sakėte, kad e, mes e, turime tam tikrų ryšių su Talibanu, kad Talibano atstovas sėdėjo e, greta e, Pakistano atstovo viename iš tartotinių formų. Tai rimta situacija rimtai pasikeitė. Šiandien atsirado Pakistane suvokimas, kad mes nenorime, kad Pakistane vyktų talibanizacija. Jeigu to nenorime, tai pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai kad nebūtų Afganistano talibanizacijos. Jeigu talibanas ir, ir e, talibano mentalitetas e, pradės dominuoti Afganistane, mes būsime kiti, kur tai ateis. Taigi šiandien Pakistane dirba vyriausybė, žmonės, su kuriais tokie kaip jūs gali bendrauti, kurie suvoks jūsų baimę, susirūpinimą, kurie gali dirbti su jumis kaip partneriai. Šiandien Pakistane yra vyriausybė, kuri gali bendrauti su ES, tapti jos e, draugais ir partneriais. Jūs taip pat minėjote klausimą, o kas kontroliuoja, ar kariškiai, ar ISI, tai yra žvalgybos tarnybos kontroliuoja Pakistaną. Na, esame turėję karinių vyriausybių, karinių intervencijų praeitie, o mes kaip demokratai kuriai e, mūsų partija, kuriai aš priklausau, nuosekliai priešinomės kariškių vyriausybėms, ar tai būtų vienas, ar kitas, ar trečias generolas. Deja, kai mes nebuvome valdžioje, mūsų niekas negirdėjo. Briuselis nekreipė jokio dėmesio, Vašingtonas nekreipė į mus dėmesio, kai mes sakėme, paremkite mus, pa, pa, pasemki, paremkite demokratinės jėgas, paremkite vyriausybę uh, tremtyje, nes būtent mes norėjome sukurti demokratinę kultūrą uh, Pakistane. Dabar, ačiū Dievui, tai įvyko ir jūs, europiečiai, čia suvaidinote savo vaidmenį. Už tai esame jums dėkingi, jūs siuntėte savo stebėtojus į rinkimus. Mes bijojame, ar sąlygų bus vienodas, bet dėka jūsų dėmesio, dėka jūsų suinteresuotumo e, tie rinkimai buvo demokratiški ir būtent jų dėka aš čia sėdžiu dabar ir kalbuosi su jumis. Mes taip pat aiškiai matome, kai demokratija įsišaknyjant politinė, vadovybė ims vaidinti vis e, didesnį vaidmenį. Žinoma, kariškiai turi tam tikras galės, bet vyriausybė liks žmonių išrinkta demokratinė vyriausybė per e, sąžiningus laisvus rinkimus. Taigi vėlgi, esame partneriai ir toliau būkime tokiais ir toliau vystydami demokratiją, užtikrindami, kad e, institucijos e, veiktų taip, kaip to reikalauja politiniai lyderiai. Tuo pat metu turiu pasakyti, kad šiandieną valdžioje yra žmogus, kuris e, prižiūrėjo perėjimą link demokratijos. Kariškiam šiandien vadovauja žmogus, kuris prisidėjo prie to proceso ir kuris vykdo išrinktos politinės e, vyriausybės e, liniją. Žinoma, užtruks gana ilgai, norint sukurti tą kultūrą, e, norint e, atsikratyti tos kultūros, kurie egzistavo dešimtis, e, dešimtis metų, bet laikui bėgant demokratija įsišaknis, sustiprės. Čia turime būti e, užsispyrę ir kantrus, bet mes tai padarysime. Dabar turime pakalbėti ir apie moterų vaidmenį. Turime labai daug iškilių, išsilavinusių moterų dirbančių mūsų parlamente. Senatorė, pavyzdžiui, Suleiman Ir kai mes ruošiamės susitikimams Briuselėje, aš jos prašiau padaryti pristatymą. Kodėl? Todėl, kad visi pamatytų, kad jos nemažai gali. Ir turiu pasakyti, kad moteris vaidina vis svarbesnį, tvirtesnį vaidmenį Pakistane galime pažiūrėti į teisininkų judėjimą, į moterų vaidmens svarbą tame judėjime. Daugybė nevyriausybinių organizacijų, žmogaus teisų organizacijų turi moteris kaip vadovės. Šiandien yra labai daug valstybės tarnautojų, teisėjų, architekčių, inžinierių, diplomačių. Turime nemažai Pakistano moterų, kurios atstovauja Pakistanui įvairiose pasaulio šalyse ir jos puikiai dirba. Pažiūrėkime į Benezir Buto vaidmenį, kuri pasipriešino diktatūrai. Ir pradžioje niekas nenorėjo jos klausytis, ji tikrai labai stengiasi, niekas jai neskyrė jokio dėmesio laiko, bet ji nepasidavė ir galiausiai pasiekė savo. Taigi turiu pasakyti, kad moterų padėtis yra kitokia. Žinoma, tai, ką jūs sakėte, yra tiesa, bet tokių atvejų yra mažuma. Net islamo kultūra draudžia tokius kraštutinius veiksmus apie, kurius, apie kuriuos jūs kalbėjote. Religija tą draudžia, įstatymai tą draudžia ir konstitucija tą draudžia. Kitas dalykas - brandolinis ginklas. Taip, mes turime brandolinį ginklą ir jį turime grinai dėl gynybinių priežasčių tai yra gynybinė priemonė, kad galėtume sureaguoti į vieną iš regiono valstybių. Tiesiog mes buvome priversti įsigyti tą brandolinį ginklą. mes su kaimynė susėdome ir bandėme išsiaiškinti sunkumus abi pusės galiausiai suvokia, koks jautrus ir delikatus yra šis klausimas. Ir jūs paminėjote aukščiausio lygio susitikimą, kurį rengė Obama Vašingtone. Washington, Pakistanas buvo pakviestas, dalyvavo ir ten visi sutarė, kad Pakistane sukurta saugumo sistema yra tokia pati saugi kaip ir visur kitur. Taigi visas pasaulis tą pripažįsta. Ir Mes žinome, kokia yra jūsų pozicija. Jūs, ponė, taip pat iškėlėte keletą klausimų, kalbėjote apie žmogaus teisų situaciją. Žinoma, šioje srityje visuomet galima tobulėti. Mes turime tokią vyriausybę, kuri gerbia žmogaus teisės, ar tai būtų moterų teisės, ar mažumų teisės. Taip pat paminėjote vaikų darbo klausimą. Taip pat paminėjote mirties bausmės klausimą. Taip, šiuo metu vyksta diskusijos Pakistane, ar mums reikėtų panaikinti mirties bausmę. Yra nemažai valstybių, kuriuose mirties bausmė dar yra taikoma. Ir žinoma, yra tokių, kurie prieštarauja mirties bausmiai. Taigi diskusijos vis dar vyksta, jos, turiu pasakyti, nėra baigtos. Yra tie 7500 žmonių, kuriuos jūs paminėjote, tačiau jiems yra atstovaujama. Taigi mes pripažįstame žmogaus teisų klausimą, ėmėmės daugybės priemonių, kad būtų užtikrintos žmogaus teisės, kad būtų laikomasi tarptautinių normų, tarptautinių reikalavimų, kad būtų pasirašyti tarptautiniai susitarimai. Jūs paminėjote pabėgėlių konvenciją. Galėčiau priminti, kad Pakistano vaidmuo yra aiškiai žinomas. Mes turime 3 milijonus pabėgėlių Afganistano pabėgėlių Pakistane. Ir pasaulis dažnai apie juos pamiršta, mes jais rūpinamės, juos remiame. Šiandien yra maždaug 150 tūkstančių studentų iš Afganistano, kurie gyvena pas mus. Turime daugiau kaip 600 tūkstančių studentų iš pabėgėlių aplinkos, kurie lanko Pakistano kolegijas, universitetus. Ir mes tikrai stengiamės padaryti viską, ką galime, atsižvelgdami į turimus išteklius. Ir dar vienas dalykas - terorizmo klausimas. Teroristinis išpolis Mumbajoje. Aš lankiausi dalyje tuo metu, kai buvo įvykdytas šis baisus išpolis. Kodėl aš ten buvau? Aš norėjau tiesiog, kad būtų bendradarbiaujama toliau, kad būtų stumamasi į priekį, tyrant tą išpolį. Indijos pirminė reakcija buvo nutraukti ryšius. Manogi atsakas buvo gilesnis bendradarbiavimas. Dėl to, kad terorizmas paliečia ne vieną šalį. Teroristai puolė Indiją tuo metu, tačiau teroristai nesnaudžia ir puola ir kitas šalis regione. Pakistane pastarąjį laiką tikrai įvyko tiek daug teroristinių išpolių, apie kuriuos gali tik pasvajoti Indija. Aišku, terorizmas daro poveikį ekonominiai situacijai, socialiniam gyvenimui, politiniam gyvenimui. Ir mes tikrai esame pasirengę bendradarbiauti su Indija. Ir mes ketiname tą daryti. Mes turime bendrą priešą ir mums reikalinga bendra strategija, kad galėtume bendrai kovoti su šia problema, su šio priešu. Kašmyras yra problema, kuri yra pripažįstama kaip tarptautinė, tarptautinė masto problema. Tarptautinė bendruomenė yra davusi įsipareigojimus spręsti šią problemą Jungtinės tautos yra parengusios e, rezoliucijas ir mes norėtume, kad šis klausimas būtų sprendžiamas taikiai, taikių dėrybų būdu. Ačiū. You know this... Dėkoju. Ekscelencija, manau, kad turėjome puikią progą paskelbėti apie daugelį dalykų, kurie mums rūpi. Asmeniškai galiu pasakyti, kad e, esu patenkintas diskusiją, sakau tai savo komiteto, savo kolegų vardu. Noriu padėkoti Jums, Jūsų ekscelencija ir taip pat Jūsų delegacijai už apsilankymą, už tą susitikimą. Linkiu Jums sėkmės, daug dar ką reikia nuveikti, bet tikiuosi, kad viskas vyks sėkmingai. Prieš svečiams išvykstant e, norėčiau informuoti kolegas, kad Strasbūrė 18 dieną nuo 7 iki 9 vakare balsuosime dėl Sakarovo premijos. Na, o 19 nuo 5 iki 6 e, susitikinėsime su generaliniu sekretoriumi Banki Mūnu. Ačiū.